So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Äh, Taigi, gerbiami kolegos, ponios ir ponai, sveikinu susirinkus į Europos parlamento aplinkosaugos komiteto posėdį. Šiandien mūsų posėdė yra ypatingas renginys, tai yra klausimas tema. E, didelės konferencijos, kuri vyks kitais metais Rio de Žaneire tema ir ta konferencija vadinasi Rio plus 20. Šiandien į mūsų posėdį atvyko puikūs ekspertai iš įvairių organizacijų, jie mums pateiks savo nuomonę, o mes čia aplinkosaugos komitete esame toks ambicingas klubas, kuris domisi įvairiomis temomis ir pasisako už tvarų vystimasi. Ir mes tarp ES institucijų yra tam tikra prasme varomo, esame tam tikra prasme varomoji jėga, nes mes inicijavome diskusijas dėl biologinės įvairovės ir taip pat norime pakalbėti apie konferenciją Rio plus 20 norėčiau pasveikinti visus ekspertus. Bus tarsi tokie du diskusijų e, raundai, dvi dalis. Pirmojo raundo ekspertai jau sėdi šalia manęs. Norėčiau pasveikinti Achim Steiner, kuris yra jungtinių tautų e, aplinkosaugos programos vykdomasis direktorius. Pone Štaineris, sveikinu Jūs atvykusius į mūsų komitetą. Toliau kitas ekspertas yra Karl Falkenberg. Jis yra e, Europos komisijos aplinkos generalinio direktorato e, dire, generalinis direktorius. Jis turės išvykti iš mūsų konferencijos, nes vyksta žalioji savaitė Europos komisijoje. Toliau Peter Wooders, jis yra tarptautinio e, tvaraus vystimosi instituto vyriausiasis ekonomistas. Taip pat iš maniš kairės sėdi ponia Marta Kučenarojas. Ji yra Care International e, vadovė. E, Toliau antrame raunde dalyvaus Brice Lalonde. Jis yra Junktinių tautų konferencijos Rio 2012 e, koordinatorius, vyriausiasis koordinatorius. Taip pat matau, kad jau atvyko Derek Osborne. Jis yra suinteresuotųjų šalių forumo pirmininkas. Jis e, Taip pat atvyko Vengrijos, kaip ir minkančios valstybės atstovas e, Šandor Filop, e, e, Vengrijos parlamento narys. Kol kas tik tiek ekspertų, vėliau prisidės dar keli kiti, pavyzdžiui, Rikardo Neiva Tavarės. Aš ilgos įžangos nedarysiu, norėčiau tik pasakyti, kad pirmojoje aplinkosaugos konferencijoje, kuri vyko Stokholme prieš 40 metų, E, jau turėjau galimybę dalyvauti toje konferencijoje, tada pasaulyje buvo 3,8 milijardai žmonių. E, Radį, per radiją girdėjau, kad šių metų spalio mėnesį bus apie 7 milijardų žmonių pasaulyje. Nežinau, ar general, jungtinių tautų generalinis e, sekretorius uh, E, pasveikins tą septi, septintą milijard, milijardinį gyventoją, nes, pažiūrėjau, Vokietijoje yra įprasta, kad yra sveikinamas naujagimis, kuris yra ten apvalus, sudaro apvalų skaičių gyventojų. Taigi mes kalbėsime apie tą gyventojų skaičiaus augimą Žemėje ir manau, kad galėtume iš karto pereiti prie, prie e, pasisakymų. Sutiksiu žodį ponui Achim Steiner. E, siūlyčiau Jums kalbėti nuo 5 iki 7 minučių, o paskui kolegos galės Jums užduoti klausimus. Prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė, dėkoju už tai, kad pakvietėte mane į šį renginį ir leidžiate man ir kolegai Bryce Lalonde pristatyti jungtinių tautų e, programas. E, Jolainen jau sakė, kad e, mes ruošiamės Rio plus 20 konferencijai ir prisimename Stoholm plus 40 konferenciją. Tarptautinė bendruomenė bando atrasti ir pokalbiam platformą ir taip pat naujas paradigmas, kurios atitiktų naują situaciją pasaulyje, kuomet ženkliai auga gyventojų skaičius. Ir taip pat pasaulis susiduria su aplinkos pasikeitimu ir taip pat su tokiais svarbiais klausimais kaip energetikos saugumas, nacionalinis saugumas, vandens tiekimo saugumas. Taip pat mes susidurėme su ekstremaliais gamtos reiškiniais, e, kurie įtakoja taip pat ir e, maisto kainų keitimasi. Mes taip pat žinome, kad gyvename tokiais laikais, kai e, maisto sauga, aplinkos sauga yra labai svarbus klausimai. Taigi svarbu, kad projektai būtų, būtų įgyvendinami E, ir tvarumo požiūrių, ir kad būtų kreipiamas didelis dėmesys ir ne, į subalansuotumą. Aš manau, kad svarbu tuos santykius, ne, neapibrėžinėti iš naujo tų santykių, kurie buvo apibrėžti. Jeigu pasižiūrėtume, kaip vyksta dėrybos dėl klimato kaikos, jeigu pažvelgtumėte, kas vyksta sustikimuose New York'e, kur kalbam apie tvarę plėtrą, e, kartais tarimo nerandama ne dėl to, kad yra kažkokie esminiai nesutarimai dėl ko nors, bet trūksta politinio sutarimo tarp atskirų teritorijų, atskirų šalių. E, daugia šališkumas yra šiek tiek frustraciją kelintis procesas. Daugia šališkumas kaip platforma nėra blogas pats savaime. Tiesiog matome, kad mm, sustarimai ir nestarimai atspindi mūsų valstybių politiką. E, taigi, Briuselėje vyksta žalioji savaitė. Čia yra daug kalbama apie atsiejimo klausimus, kalbama apie nacionalinius resursus, e, žvelgiama į tai, kaip resursai bus vartojami artimiausius 40 metų. Taigi bandoma apimti tokius klausimus kaip statybos medžiagos, biomasė, kaip visai lė kitų dalykų. Tai yra siekiam paskaičiuoti, kaip resursai bus vartojami nuo dabar iki 2050 metų. Politinės strategijos turi būti rengiamos jau dabar ir vienas iš scenarių yra štai toks. Jūs galite pasakyti, kad tie scenarijai yra neįmanomi, tačiau girdime ir rizikingų pasiūlymų globaliai ekonomikai. E, Rio plus 20 konferencija bus rengiama. 2002 e, metais Rio vyko susitikimas, kai pasaulis tikėjosi, kad atsiras naujo ligmens konsensusas. Na ir galėčiau pasakyti, kad kitą e, met, birželį susitikti e, vėl Rijo, praėjus 20 metų po pirmojo Rijo susitikimo, yra įdomus pasiūlymas, po Stokholmo susitikimo. Vėl bus kalbama apie tvarę plėtrą. Jūs daugelis iš jūsų dalyvavote Rijo susitikime. Vėlgi bus kalbama apie tas naujas paradigmas, bus bandoma uh, E, vėl bus visiems kartu pažvelgti į tai, ko mes visi kartu bandom pasiekti, ką bandome kurti. E, kai kas siūlo pradėti vėl nuo paprasčiausio dalyko, tabula rasa. Aš sakau, kad šito nėra būtina. Tiesiog plėtra vyksta taip, kaip vyksta ir reikia atsižvelgti į tuos vykstančius procesus. O mes bandome E, pažvelgti į tai, kodėl mes negalime tvarios plėtros paradigmos perkelti į realų gyvenimą, kodėl ne viskas vyksta taip, kaip vyksta. E, konferencijose bus kalbama apie peržiūrą buvusių strategijų, sėstimės išsiaiškinti, kas įvyko, kas ne, kalbėsime apie daugia šališkumo, pavojus keliamus ir galbūt kai kurios jo privalumus. Besvysančios šalis, sakoma, kartais nepakankamai vystosi greitai O to tarpu tos besivystančios šalis primena, kad mes juk pažadėjome jiems pagalbą, siekiant 0,7 procentus nuo mūsų BVP, kurios negauna. Tai štai. Taigi tikslas yra vieniems kitus suprasti, suprasti, kodėl nesivystome greičiau, kodėl uh, tas, ta plėtra nevyksta greičiau, taip kaip mes tikimės. Kita vertus labai svarbu yra e, perkelti 21 amžiaus darbo tvarkę tai, kas buvo sutarta Rijo prieš kurį laiką. Uh, Tai reiškia, kad bus net bandoma ne tik, in, ne tik intelektinių požiūrių apsibriežti, ką turėtume veikti. Trečias tikslas yra toks. Mes turime naujai iškilančių iššūkių, kuriuos reikia spręsti. Tačiau e, yra tokių dalykų, kurie buvo seni, bet sugrįžti naujai. Pavyzdžiui, klimato kaita yra seniai vykstantis dalykas, apie kurį tenka vėl ir vėl iš naujo kalbėti. Klimato procese, žinome, daug kas vystosi ne taip, kaip mes e, tikimės. Ir mes sulaukėme ekonomikos transformacijos, kuri buvo viena didžiausia apie pastaruosius keletą dešimtmečių, nes pasikeitimai biosferoje ir atmosferoje buvo priimti domen, planuojant mūsų pramonės vystimasi. Aš manau, kad jeigu žvelgtume ir jo iš Europos pusės. Ir man džiugu šiandien būti Europos parlamente, esu jungtinių tautų atstovas ir noriu Jums pasakyti keletą žodžių apie tai, ką reiškia lyderystė. Tada, tuo momentu, kai pasaulis stengiasi pareikšti savo nuomonę, būdamas nelabai pasiruošęs ją suformuluoti. Taigi, žaizdų pasaulyje daug problemų, daug ekonominė ir finansinė krizė yra tie dalykai, kuriuos irgi reikia spręsti. E, rimtais žaidėjais pasaulyje tampa naujai iškylančios valstybės. Geopolitinė sanglaudos darbo tvarkė taip pat kinta. Yra skirtybių tarp įvairių interesų, tarp mažiausiai išsivysčiusių valstybių, labiau išsivysčiusių valstybių, besivystančių naujai iškylančių valstybių ir pramoninių valstybių. Tai aiškiai pasimatė Kopenhagoje. Ir net žvelgiant į transatlantinę perspektyvą, galime pasakyti, kad nėra aiški vienintelė perspektyva e, ateičiai. Nėra vienintelio atsakymo į klimato kaitos iššūkius, pavyzdžiui, kuriuos pateiktų vieningai ES ir Junktinės valstijos. Taigi, ar visame pasaulyje ekonomikos subjektai ar privačios įmonės, ar tarptautinės įmonės, ar žmonės galiausiai laukia, kad kažkas imtųsi tos lyderystės. Viena vertus turime politinę kažkokią konsteliaciją, kita vertus žinome, kad yra didžiulių iššūkių, kurios, gal, kuriems sprendimus galėtų pasiūlyti Rio. Jeigu pavyktų susitarti, kaip mes tvarkysime šioje planetoje savo e, ekonomiką, kaip tvarkysime savo gyvenimą ateityje. E, Netrukus mūsų bus 9 milijardai gyventojų žemėje, tai visi turim sustarti, kaip gyvensime ateitie, kuo remsimės. Kitų metų konferencijoje bus kalbama apie žalėją ekonomiką, ekologišką ekonomiką. Svarbu, kad būtų kūriamas institucinis ir įstatyminis pagrindas tokiai ekonomikai vystyti. Mums nebūtina vėl pradėti kalbėti apie pagrindus tvariai ekonomikai vystyti. Tačiau reikėtų iškot priežasčių, kodėl šią kryptim judame nepakankamai greitai, ko dar neišanalizavome, iš ko dar nepasimokėme. Europa užima labai gerą poziciją, kadangi pati vystosi e, turėdama pažangę aplinkosaugos politiką. Briuselis ir Europos parlamentas, taryba, komisija, e, valstybės narės ir sostinės E, yra sukūrusios neblogą dinamiką tarpusavio bendradarbiavimo srityje. Tad e, čia yra galima pasiekti dar didesnės pažangos. Reikėtų čia išsiaiškinti, kas, kas veikia ir kas neveikia, nes ES yra skirtingų tautų, skirtingų kraštų e, junginys ir mums ši patirtis gali būti naudinga ir įdomi. Kalbant apie klimato politiką, kalbant apie bioįvairovę, Natura 2000 ir bendra žemės ūkio politiką, e, turime pažvelgti, kiek poslinkių čia yra išėję, e, e, kiek čia poslinkių yra įvykę. Aplinkosaugos programos padeda jungtinių tautų panašioms agentūroms atlikti savo darbą. Nėra kažkokios uh, kitos alternatyvos, negalime sakyti, kad reikia kažkokios kitos ekonomikos. Tiesiog turime žvelgti, kaip žvelgti į šios dienos ekonomiką, tokią, kokia jinai yra, ir kaip ją padaryti e, tokią, kur būtų naudojama mažiau anglies ir jos išmetama, kur būtų mažiau teršiama, būtų, kur būtų ak, e, racionaliau naudojami turimi ištekliai. Mes suprantame, kad turime savo ekonomiką kreipti atsinaujinančių resursų kryptimi, suprasdami, kad daugelis resursų yra neatsinaujinantis. Taigi nebegalime veikti taip, kaip buvo veikiama seniau. Jūs žinote, kas vyksta Europoje, jūs žinote, e, kad pramonės pasaulis taip pat keičiasi labai greitai keičiasi ir juda be, naujai be, išsivyščiusių iškylančių šalių ekonomikos. Indija, Kinija, Brazilija ir panašios valstybės labai sparčiai auga ir kinta. Svarbu nepamiršti ekonomikos struktūros. Pavyzdžiui, Kinai rengia penkiamečius planus, Brazilija rengia kitokius ekonomikos planus ir matome, kad ekonominiai sprendimai gyvenami labai greitai. Mūsų susirūpinimas jungtinėse tautose yra toks, kaip užtikrinti, kad 2040-50 metais mažesnės šalis, mažiau išsivyščių šalis, mažiausiai išsivyščiusios šalis e, neliktų nuo šalyje, kad jų ekonomika neliktų labiausiai ir toliau atsilikusi nuo visų kitų. Svarbu kurti infrastruktūrą. Ir aš manyčiau, kad čia Rio e, susitikimas gali atnešti didžiulį indėlį. Tiesiog visai neatsitik, Paskutinis dalykas yra štai kas mūsų e, dėrybų procesas, mūsų daugia šališkumo principas yra svarbus dalykai, sprendimai primami, primami daugia šalime kontekste. Galbūt Briuselį tie sprendimai yra primami dar paprasčiau, bet pas mus ne viskas yra labai paprasta. Tiesiog Rio numatė tvaraus vystimosi paradigmą. Šios strategijos vienas iš elementų yra ypač svarbus. Buvo sukurta trijų ramščių sistema Mes ir toliau kalbame apie ekonominę paradigmą, socialinę paradigmą ir aplinkosaugos paradigmą. Rio svarbiausia bus bandymas tas sritis subendrinti, nebetraktuoti jų paskirai. Nes mes žinome, kad jeigu pasiekiama pažangos vienoje srityje, tai neišvengiamai turi teigiamą poveikį kitoms dviem sritim. Aplinkosaugos pasikeitimai, e, taip pat turi atnešti socialinių ir ekonominių pasikeitimų. Norėčiau dar kartą pasakyti pavyzdį, jeigu jūs pažvelgtumėte į sveikatos apsaugą ir e, aplinkosaugos reikalus, pamatysite, kad tos rytis glaudžiai susijusios. 25 procentai senų žmonių, tiksliau žmonių mirštančių pasaulyje, e, per anksti miršta dėl to, kad jų lygos yra sukeltos netinkamo klimato, netinkamo e, oro, užteršto oro. Mūsų ekonomikos auga, vystosi ir turi vystytis. Aukti turime ir toliau, nes žmonių skaičių Žemėje tik didės, mūsų bus 9 milijardai, aš jau sakiau. Ir dabar esančiais modeliais ateityje remtis negalėsime, jie taps nebepakankami. Taigi mums teks reformuotis, reformuoti jungtinių tautų institucijas ir struktūras. Mes prie to dirbame. Jeigu mes manome, kad aplinkos pasikeitimai yra tokie reikšmingi ir skatinantis tokius didžiulius pasikeitimus, tai turime neužmiršti, kad veikti turime aktyviai. E, vyriausybių sistema dažnai yra pasenusi, 40 metų siekianti. Svarbu, kad sprendimai būtų priimami E, operatyviai generalinė asamblėja tos sprendimus turi patvirtinti. Taigi valdysenos forma yra netokia mūsųse kaip šalyse. Ir mes galbūt galėtume priimti panašius sprendimus, kaip priima pasaulio sveikatos organizacija. Kaip, e, dėkoju. Ja, Achim e, Steiner, thank you very much. Dėkoju panu Steineriui už tokią puikią pradinę kalbą, įžanginį pasisakymą, jūs mm, išreiškite labai aiškę idėją, aiškę žinę e, skirtą Rio plus 20 konferencijai. Šiandieną mes aptarsime dvi temas. Pirmoje dalyje kalbėsime apie žalėją ekonomiką, o antrojoje dalyje apie tvarį, tvarų vystimasi. Ir kalbėsime ir apie tam tikrus iššūkius kylančius institucijoms. Mes e, žinome, kad mm, ir pasaulio priekybos organizacija, čia taip, atsiprašau, pasaulio sveikatos organizacijos e, funkcijos ir užduotis e, yra tokios užduotis ir uždaviniai, kurie rūpi ir mūsų komitetui ir aš manau, kad jos verta aptarti. Dėkoju už jūsų pasisakymą. Jūs aptarėte tendencijas, kurios yra nuolat iškeliamos, apie jas nuolat kalbame ir dabar norėčiau um, pasveikinti poną Antonijo Fičeraldį, kuris atėjo taip pat pas mus, prisijungė prie mūsų į mūsų diskusijas ir tai dabar e, norėčiau pasveikinti ir Jaroslav Pietras, kuris yra tarybos generalinis direktorius Taigi visos 27 valstybės narės čia taip pat yra at, puikiai atstovaujamos. Ir mm, dabar norėčiau kreiptis į poną Karlą Faltenbergą, kuris e, kalbės apie tai, kas mūsų laukia e, artimiausių metų, ką Europa turi nuveikti. Dėkoju jo. Dėkoju tau už tai, kad pakvietėjai mane čia. Dėkoju Achimui už įžangą į šią temą, kuri yra labai įvairia pusiška, labai daug apimanti ir kontroversiška. Ir, mm, sutariama dėl to, ko, kas, kokie yra mūsų iššūkiai, kas mums, kokius, kokių uždavinių reikia imtis ateityje. Ir ponas Jaulainin apie tai taip pat jau kalbėjo 2050 metais. Šioje planetoje gyvens jau 9 milijardai žmonių, tai yra didžiulis demografinis pokytis. Ir ypač tos, tie, tas žmonių skaičiaus išaugimas bus ryškus besivystančiose šalise. Be Ir jei toks augimas e, būtų e, labiau ryškus išsivyščiusiame pasaulyje, tuomet e, galbūt problemų būtų mažiau. Tačiau dabar iš tiesų turime susirūpinti dėl to, kokių padarinių tai turės mūsų turimiems ištekliams. Europoje šiais metais mes savo dėmesį sutelkėme būtent į išteklių panaudojimo veiksmingumą kaip tam tikrą mūsų politikos prioritetą. Mums būtent Europoje reikia atlikti savo namų darbus ir e, nukreipti savo ekonomiką į veiksming, veiksmingesnė linkme, veiksmingesnių kelių, pakreipti mūsų e, ekonominę veiklą, e, skatinti protingą ekonominę veiklą, užtikrinti tinkamą ekonomikos ciklą. Ir mes suvokiame, kad e, tie reiškiniai, globalūs reiškiniai, jie yra visa apimantis, jie būdingi visam pasauliu ir e, Rio plus 20 konferencijoje apie tai taip pat bus kalbama. Komisija yra pasirengusi pateikti ir savo komunikatą šią temą. Mes būsime pakankamai gerai pasirengę konferencijai Rio plus 20. Ir Taip pat toliau mm, svarstysime temas, kurios mums labai svarbios, kurios bus aptariamos Rio plus 20 konferencijoje, tai yra tvarus vystimas, žalioji ekonomika, valdymo klausimai, tvaraus valdymo klausimai. Čia mes e, galime žvelgti tikrai didelių galimybių, tačiau daugelis problemų dar turi būti išspręstos. Pana Štaineris jau apie tai kalbėjo, e, padėtį nušvietė labai objektyviai. Ir mes turime suvokti, kad nepaisant tų mums e, visame pasaulyje kylančių iššūkių, tuos klausimus būtina spręsti, kiek įmanoma greičiau ir galbūt šiek tiek keisti savo požiūrį, lyginant uh, E, su tuo, kaip mes į tai žiūrėjome praeitįje ir reikėtų imti bendradarbiauti visame pasaulyje, o ne tikėtis, kad kažką nuveiks kiti. Mums reikia susitelkti į bendrus tikslus, į tai, ką mes galime pasiekti visi kartu. Ir tiek institucijos. E, E, institucijų bendradarbiavimas čia yra labai svarbus ir, aišku, reikia sustelkti į konkrečius turinio klausimus. Mums reikia e, išsiaiškinti, kągi turėtų apimti žalioji ekonomika, kaip jie apskritai turėtų būti apibriešta ir atsakyti savo į klausimą, kas imasi kokių žingsnių, kokių uždavinių ir kokią linkmę reikėtų toliau žygiuoti, kokie yra svarbiausi tikslai, kuriant ir plėtojant žalėją ekonomiką. Taip pat e, mūsų lūkesčiai dėl gyvenimo kokybės ateityje turėtų būti susiję ir su tam tikromis prievolėmis aplinkos saugos e, požiūriu. Taigi komisija yra ketin, e, pasireng, ketina parengti komit, e, komunikatą tema susijusia su Rio plus 20 konferencija ir e, atitinkami komitetai taip pat turėtų įnešti savo indėlį rengiantis šiai konferencijai. Ir mes Esame įsitikinę, kad ekonomikos vystimasis ir socialinės e, tendencijos taip pat turi būti tie veiksniai, kuriuos būtina atsižvelgti. Reikia tinkamai nušviesti esamą padėtį ir visiems, visam pasauliui aiškinti, kad žalioji ekonomika nereiškia vystimosi mm, stagnacijos, atvirkščiai ji, ji būtent, ji skatins tą vystimasi. Ir dėl to Mes turime labai aiškiai apibriežti, kaip suprantame žalėją ekonomiką, ko iš jos tikima, tikimės, ko tikimės iš Rio plus 20 konferencijos, kaip galime panaudoti veiksmingai turimus išteklius ir gamtos išteklius, mūsų turimą žalėjį kapitalą, kaip toliau turėtume vystyti, plėtoti žalėją energetiką. Tai yra įvairūs klausimai, kuriuos turėtume susitelkti šiuo metu. Jei toliau žengsime šią linkmę, kaip matėme parengtame tyrimė, matysime, ką visa tai reiškia um, mūsų gyvenimui, kokios papildomos, e, kokios vertės mums suteiks uh, šie, papil, šie žalieji elementai, žalioji ekonomika, jos uh, elementai. Mes uh, gerokai plėtosim, išplėtosime savo e, žaliasias paslaugas, e, prisidėsime prie ekosistemų e, išsaugojimo, prisidėsime, prie, gerokai patobulinsime savo vandentvarką ir rūpinsimės, kad žmonės gautų švarų vandenį ir e, tas švarus vanduo būtų prieinamas kiek manoma didesniam skaičiui žmonių pasaulyje. Mes žinome, kad kol kas labai daug žmonių besivystančiose šalyse neturi e, tinkamo e, vandens, tinkamo gerti vandens. Turime kovoti su šia problema. Taip pat reikia svarstyti, kokias priemonės galime panaudoti, kokius, kokius svertus turime šiuo metu ir kokius e, rodiklius turėtume taikyti mūsų ekonomikai, kad ekonomikos subjektai e, elgtųsi e, samoningiau, kad prisidėtų prie žaliųjų tendencijų plėtojimo. Aš ir kaip, kaip ir anksčiau ir esu gana nustebęs, kad daugelįje valstybių šiame pasaulyje yra taikomi mokesčiai tam tikriems e, retiems ištekliams, kuriuos turėtume ir jų plėtojimą turėtume skatinti. Taigi ir jeigu mes ir toliau e, darysime spaudimą mūsų darbo jėgai, mūsų darbuotojams, e, per e, tam, tikrus, e, tam tikras mokestinės priemonės, tuomet tai be jokios abejonės e, padarys daugiau žalos negu naudos. Mes turėtume ir toliau didelį dėmesį kreipti ir į įvairių partnerių bendradarbiavimą ir stengtis, kad vyriausybės, kurių atstovai dalyvaus Rijo konferencijoje, apie tai kalbėtų, kad būtų į šios procesus įtraukiama ir pilietinė visuomenė, ir regioninės institucijos, įvairios asociacijos ir panaš, panašios organizacijos. E, kadangi šiose diskusijose, kurios yra tikrai labai plačios, jose e, dalyvauja labai daug suinteresuotų grupių ir mums reikia apsvarstyti ir visus e, diskusijų rezultatus. Be abejo, Rio konferencijoje yra numatyta labai išsami programa, e, ten yra daugybė svarstytinų klausimų. Aš manyčiau, kad mes e, turėtume savo žvilgsnį kreipti į ateitį ir stengtis e, neapsiriboti vien tik tai diskusijomis ir, ir e, apie praeitį ir praeities analizę. Ir būtent toks turėtų būti mūsų tikslas šios konferencijos metu. Neturėtume nuolat kalbėti vien tik tai apie tai, ko nepadarė vieni ar kiti. Mums reikėtų sutelkti į uždavinius ateičiai. Turime žengti į priekį turime bendrai nustatyti sąlygas ir atsakomybės rytis, atsižvelgdami e, mūsų specifinę e, raidą. Mes turime didelį e, dėmesį kreipti būtent daugia šališkumui, kadangi būtent daugia šalių pagrindų, bendradarbiaudami tarptautinių lygmenių, mes esame pajėgus nuveikti tikrai daug. Uh, Europoje mes apie tai taip pat turime daug diskutuoti, mes turime kalbėti apie bendrus veiksmus, nes matėme, jog vienbalsiškumo principas labai dažnai buvo stabdantis veiksnys. Ir apie, tai, apie visą tai padiskutavę, visą tai aptarę, mes galiausiai turime priimti konkrečius sprendimus ir eiti toliau. Dėkoju. Ačiū Karlui Falkenbergui. Kaip minėta, komisija rengia komunikatą ir tai yra tikrai puiku. Ir taryba, ir parlamentas išanalizuos šį komunikatą. Tai vyks ko gero jau po vasaros atostogų ir tuomet mes matysime, kaipgi yra e, tarpusavyje derinami tie aplinkosauginiai, socialiniai ir ekonominiai klausimai. Peter Voders yra kitas mūsų prelegentas, tai yra mm, tvar, tvaraus vystimosi instituto e, vyriausiasis ekonomistas. Aš man, norėčiau, kad mes galėtume išgirsti jūsų idėjas, prašau. Dėkoju. Norėčiau susilgti prie specifinių veiksmų, kurių galėtume imtis tam, kad būtų galima kurti žalėją ekonomiką ar žengti jos linkme ir kad ir vertinga apie tai būtų kalbėti Rijo plus 20 renginyje. Galbūt, pavyzdžiui, atsiras ir klausimų. E, ir, ir aš pats galiu turėti klausimų dėl to, ką, pavyzdžiui, Rijo renginio artėjant Europos komisija ketina veikti. Pažvelkime žal, į žaliosios ekonomikos perspektyvos. Mes pirmiausia pradėjome tokią e, ekonomiką kurti, Mes turime pažvelgti nacionalinės aplinkybės ir kultūras, tai nėra lengvai kūriamas dalykas ir matome, kad reikia investicijų, įvairių sistemų pakeitimų, reikia tarptautinių sustarimų, reikia apibrėžti, aiškiai, kas yra žalioji ekonomika. Ir čia e, pasikeitimai reikalingi dideli. Mes savo institute priejome tam tikrų išvadų. E, E, verslas yra, įprastinis e, biznis verslas yra alternatyva žaliai ekonomikai, tačiau irgi tai nėra dalykas, kuris vystosi be jokių kaštų ir tai yra netvari plėtra. Aš esu buvęs e, vienas iš autorių, man teko tokia garbė, kai buvo rengiamas žaliosios ekonomikos pranešimas šiemet. Ir mes Ten be kita ko analizavome sąlygas, kurios galėtų padėti kurti žalį ekonomiką. O mums juk ekonomikoje pirmiausia reikia, kad būtų paskatos pateiktos tam, kad būtų galima uh, atsižvelgti į tai, ko laukia verslas, ko laukia žmonės iš žaliosios ekonomikos. Taigi, man atrodo, suderinti tos interesus ir yra svarbiausias dalykas, kuris mums padės žengti žaliosios ekonomikos linkui. Svarbu, kad atsirastų sąlygos žalę ekonomiką kurti. Mes e, parengėme atskirą skyrių šiame pranešime šiuo klausimu ir daug kas pabrėžė keletą prioritetų susijusių su sąlygomis šiai ekonomikai plėtoti. Mes e, pastebėjome, kad vyriausybės visame pasaulyje žvelgia pirmiausiai savo šalių interesus ir žinome, kad nelengva šioje srityje pasiekti tarptautinių susitarimų. E, na, tai yra savaime suprantamas dalykas ir tiesiog manau, kad šiandienos antras pusę mūsų susirinkimo mes ir paskirsime šiai, semai, šiai temai plėtoti. Būtinas yra įstatyminis pagrindas, būtina ir turėti reikiamas sąlygas ir vyriausybės gali e, mokesčių sistemą pertvarkyti taip, kad ekonomika būtų kreipiama žalesnė kryptimi. Šie procesai kol kas vyksta pakankamai lietai Ir Šiaurės Europoje šalis dažniausiai yra lyderės šioje srityje. Dažnai jų praktika yra pritaikoma vis daugiau ir daugiau šalių, ypač kas susijęs su taip vadinamaisiais žaliaisiais mokesčiais. Keletas esminių sričių, kur vyriausybė, vyriausybės gali nustoti investuoti į tas sritis, kurios yra neproduktyvios, kuriant žalį ekonomiką. E, Ir galima būtų atlikti, pavyzdžiui, subsidijų reformą. Ir galima būtų pirmiausia atsižvelgti tai, kiek, kokie yra kaštai jau net vieną ar kitą produktą. Ir trečias dalykas - viešieji pirkimai. Jų organizavimas taip pat turi būti tinkamas. Svarbu, kad vyriausybės analizuotų rinkas ir plėtotų savo ekonomiką tvaresnę linkme. Subsidijų iniciatyvos yra svarbios. Mes rėmėme subsidijų reformas jau nuo 2005 metų ir per pastaruosius trejus metus E, skatinome subsidijas būtent tas žalesnės sritis. Viena procentas siekia subsidijos pasaulio BVP milijardus dolerių per metus. Ir svarbu, kad jos būtų, vien, vien tų subsidijų pertvarkymas padėtų staupyti CO2 iš metalų nuo 5 iki 10 procentų. Būtų galima sustiprinti paskatas, naudoti žaliasias technologijas, mažinti taršą ir, ir plėtoti žalesnę ekonomiką. Kalbant apie subsidijas, reikia pasakyti, kad apie jas mes žinome tikrai nedaug. Išsivyščiusiuose šalyse jos taikomos ir G20 yra ši tema nulatos keliama. Išsivyščiusius šalis dažnai ir nenoriai pripažįsta, kad subsidijų reikėtų atsisakyti, pripažįsta, kad taiko, bet nenoriai jų atsisa, taikymo atsisako. Europos Sąjungo čia yra tikrai blogas pavyzdys, kalbant apie subsidijas. Jeigu pažiūrėtume, kiek subsidijų skiriama energijai, tai pamatysime, kad tai nėra pati geriausia sistema. Pavyzdžiui, žemės ūkio ir žuvininkystės sektorių subsidijavimas taip pat yra probleminiai dalykai. E, dujų ir naftos gamybai taip pat skiriamos didelės subsidijos. Dabartinė logika yra tokia. Tiesiog skatinama daugiau atlikti tyrimų naftos ieškos darbų ir jos gavybos. Ir čia skiriamos didžiulės subsidijos. Vieni sako, kad e, subsidijų yra per daug, kitigi sako, tai yra būtina tam, kad būtų galima išlaikyti darbo vietas, kad būtų galima išlaikyti tinkamai veikiantį šį sektorių. Tiesiog daugelį šalių stengiamas įdidinti naftos žvalgomųjų darbų ir naftos gavybos apimtis. Ir visa tai mus uh, uždaro tokiame užburtame rate, kai mūsų ekonomika ateitie kreipiama į tą kelią, kad ji būtų labiau priklausoma nuo naftos. Kas dar yra tokie neproduktyvūs veiksmai ir priešingą efektą mm, duodantis veiksmai? Viešieji pirkimai yra tas rytis, kurią turėtume aptarti. E, kai kuriuose rinkose dominuoja būtent viešieji pirkimai ir reikėtų numatyti naujus produktų standartus atskirose rinkose. Dažnai vėlgi turėtume pasakyti, kad rengiant viešuosius pirkimus lyderiai yra Europos Sąjunga. Tačiau dar vienas dalykas, kurį paminėti, yra tas, privatus ir viešasis kapitalas turėtų būti telkiami kartu, kad būtų galima geriau investuoti ekonomiką. Kai žvelgėme privataus ir e, valstybinio kapitalo partnerystę ir kai žvelgėme į tai, kokie kriterijai yra taikomi tai partnerystėje, matome, kad tų kriterijų nėra daug. Tiesiog stengiamsi privatus kapitalas investuodamas pasiekti savo privačių interesų, mažiau žvelgiant į bendrą interesą. Europos Sąjungoje būtų galima ir kaip ir kitur pasinaudoti teigiamą praktiką plėtos žalesnę ekonomiką. Ši sritis yra probleminė, tačiau pažangos siekti įmanoma. Tai yra, e, tarp probleminių sričių reikėtų paminėti energetiką intensyviai, energiją intensyviai naudojančių pramonės sektorių plėtojimą. E, plieno, pavyzdžiui, pasaulinė asociacija ir kitos organizacijos dirba pabrėždamos, kad e, reikia taikyti tokias technologijas, kur CO2 išmetama kuo mažiau. Pavyzdžiui, siūloma gaminti lengvesnius automobilius, e, siūloma siekti energijos taupimos, statant tokius pastatus, kurie taupo energiją ir siūloma taikyti pastatuose efektyvesnį šildymą. Taigi, matome, kad kai kurie sektoriai, kur energijos naudojama daug, e, tie sektoriai gali sukurti produktus, kurie leidžia energiją taupyti. E, svarbu nuolatos įvertinti, kur energijos taupyti galima daugiausiai ir kur tai duoda daugiausia naudos. Mes manome, kad tyrimai turėtų būti atliekiami ir toliau, tačiau klausimas yra toks, ar ekonomika yra geriausiai tvarkoma ir kaip ją tvarkyti, kad būtų galima e, mūsų ekonomikas kreipti žalesnė linkme. Mums reikia sąlygų, investi sąlygų investicijoms, kad būtų galima investuoti į žalę ekonomiką, kad tai būtų patrauklu. Mums reikia tokio tilto, kuris leistų pereiti prie žalesnės ekonomikos ES yra patikima lyderė šioje srityje, taip pat reikia geresnės e, vadybos. Ženevoje be kita ko buvo kalbama e, šiais klausimais pasaulio prekybos organizacijoje Ženevoje taip pat. Mano atstovaujama institucija rekomenduotų trumpalaikiu laikotarpiu vyriausybėms susitelkti prie svarbiausių iniciatyvų ir jo plus 20 galėtų būti tinkamas formas išsiaiškinti, kokios kliūtis trukdo dirbti žalesnės ekonomikos linkme. Šalis turėtų pažadėti atsisakyti bet kokių e, subsidijų, energijos subsidijų, paliekant tik tas, kurios turi teigiamą poveikį e, tvariai plėtrai. Taip pat svarbu padėti atsiliekančiom šalims pagerintis jų e, ekonomikos tvarkymą. Svarbu analizuoti visus standartus ir visą sukauptą praktiką. Tad aš manau, kad Rio 20, 20 e, plus yra tas renginys, kur apie tai galima e, apie tai diskutuoti. E, kad dėl energijos efektyvumo ta diskusija gali, nu, jos kokybė gali nukentėti dėl to, kad atsiranda naujų žaidėjų, kurios tas diskusijas gali siekti pakreipti savo naudingą kryptim, pavyzdžiui, Kinė ir panašiai. E, reikalingi tarptautiniai susitarimai, tai gali būti tie vadinamieji džentelmenų susitarimai ar formalesni susitarimai, bet jie yra būtini. E, pasaulis taip pat turėtų naudoti daugiau atsinaujinančių energijos išteklių. Turime taip pat peržiūrėti tuos sektorius, kur energijos vartojama daug ir pažiūrėti, ar čia negalima pasiekti pažangos. Regioninis bendradarbiavimas, tarptautinis bendradarbiavimas taip pat turėtų padėti perduoti geriausias technologijas ir kurti žalesnę ekonomiką. Pasauliniuose formuose svarbu diskutuoti apie konkurencingumą ir apie geriausią praktiką, kuri galėtų būti pritaikyta. Ir vėlgi, mūsų instituto nuomonė, ES turėtų būti lyderė šioje srityje. Juo labiau, jeigu mes esame įsitikinę, kad žalioji ekonomika yra mūsų ateities kelias ir kad būtina kurti jai sąlygas. Dėkoju. Ja, dank, äh, Peter Dėkoju, Peter Vuda, Vudas, jis iš tiesų išanalizavo esamą situaciją ir pateikė pasiūlymų, kurie yra geri. Kalbant apie fiskalinę ir biudžeto politiką, ji taip pat turėtų būti patikrinta, ar ji yra pakankamai tvari, todėl finansų ministrai yra tarsi senos sistemos tokie atstovai, kurie labai įsikibę į senas struktūras ir yra pakankamai konservatyvus, ir man atrodo, kad tas žalesis judėjimas visų pirma turėtų padėti e, paliesti biudžet, biudžetus, nes būtent finansinis valdymas galėtų pasiekti geresnių, padėti pasiekti geresnių rezultatų. Toliau suteiksiu žodį Martai Kučienarojas. Ji labai aktyviai veikia anksčiau, sprendžiant su šia tema susijusius klausimus savo ankstesnėme darbe. Dabar jinai yra Care International atstovė. Prašau. All, like Dėkoju, aš norėčiau visų pirma padėkoti už galimybę dalyvauti šioje diskusijoje. Kaip jau pasakė prieš mane kalbėję prelegentai, ES turėtų prisimti lyderio vaidmens ir mes turėtume prisi, priimti tokius politinius sprendimus, kurie e, pakeistų mūsų politinę darbo tvarkę ir skatintų tvarų vystimasi. Būtent ES turėtų parodyti e, kelią, kaip būtų galima pasiekti mažai CO2 išskiriančios e, ekonomikos, kaip būtų galima mažinti CO2 emisijas. E, ir taip pat ES turėtų paremti besivystančias šalis šiame kelyje. Mes e, išgirdome, kokios yra, kokie yra sunkumai ir kalbant apie tvarų vystimąsi, aš galiu pasakyti, kad e, pagrindinė problema yra tai, kad šis klausimas lieka aplinkosaugos e, e, sektoriaus tema, aplinkosaugos politikos tema. Tai yra tema, kurią sprendžia e, tik aplinkosaugos ministrai. Todėl yra labai įdomu išgirsti, kad Europos komisija ruošiasi pristatyti savo ataskaitą e, iš E, kurią parengs kartu e, aplinkosaugos generalinis direktoratas ir e, vystimosi politikos generalinis direktoratas. Manau, kad tokiu būdu mes galėsime suvienyti, susijęti tuos skirtingus aspektus, tai yra aplinkosaugos ir ekonomikos. Tačiau kita vertas mes turėtume taip pat akcentuoti ir socialinę žaliosios ekonomikos dimenciją. Ir e, kalbant apie šį klausimą, e, Rio de Janeiro konferencijos e, pagrindinis tikslas ir yra susijęti tą socialinę politiką, mažinti, su aplinkosaugos politika mažinti skurdą ir e, teikti humanitarinę pagalbą. Visų pirma, norėčiau pasakyti, e, kad kalbant apie žalėją ekonomiką, e, mes turėtume siekti skurdo mažinimo. Ir nors e, mažinant skurdą, kovojant su skurdu, buvo, buvo pasiekta tam tikros pažangos, tačiau yra pasaulyje apie milijardą žmonių, kurie gyvena žemiau skurdo ribos ir kai kurie iš jų netgi badauja. Ir ta situacija dar blogėja su klimato kaita. Ir manau, kad būtent Rio de Janeiro konferencijos pagrindinis prioritetas yra teisingai pasirinktas būtent kova su skurdu. Ir tai yra taip pat siejama su žaliaja ekonomika. Toliau kitas klausimas, kurį norėčiau paliesti, tai yra, kad mes ir toliau turėtume e, pabrėžti, moterų vaidmenį ir lyčių lygybės e, klausimą, tiek kalbant apie žalę ekonomiką, tiek apie aplinkosaugos politikos e, e, tikslus. Yra Yra 70 procentų pasaulyje žmonių, kurie gyvena žemiau skurdo ribos ir dažnai to um, skurdo ir visuomeninių pokyčių, socialinių pokyčių aukomis tampa moteris, ypač besivystančiose šalise. Ir jos su, Tačiau kita vertus, jos taip pat besivystančiose šalise e, e, sudaro 60, nuo 60 iki 80 procentų žemės ūkio darbuotojų, kurio, kurie gamina maisto produktus Ir tai yra tik iš viena, vienas iš pavyzdžių, tačiau e, jeigu tuo pačiu metu, kai moteris e, yra atsakingos už geresnį išteklių valdymą, už žalę ekonomiką, kai jos teikia inovatyves e, idėjas, e, yra skiriamas nepakankamas dėmesys jų vaidmeniui. Todėl 2010 m. kovo mėnesį buvo patvirtintas lyčių lygybės planas ir to, ta, tas planas turėtų atsispindėti būtent ES pasiruošime Rio plus 20 konferencijai. Ir kovojant su skurdu ir siekiant tvarios plėtros, E, reikia atsižvelgti į specifinius sektorius. Ir pagrindinis, aišku, čia būtų energetikos sektorius, nes klimato kaita būtent labiausiai paliečia šį sektorių. Bet taip pat aš norėčiau pasiūlyti, kad, apie, kad reikia kalbėti apie maisto saugą ir apie žemės ūkį, nes būtent per šiuos sektorius mes e, galime susijęti ekonominius ir socialinius e, tvaraus vystimos ir žaliosios ekonomikos aspektus. Kaip jau minėjau, 75 procentai e, besivystančių šalių gyventojų priklauso nuo žemės ūkio. Ir kalbant apie 8 milijardų kalbant apie didelį skaičių žmonių, kurie e, kenčia nuo bado Afrikoje, reikia taip pat turėti omenyje, kad 2050 metais mes turėsime išmaitinti 9 milijardus pasaulio gyventojų ir pagrindinis klausimas yra, kaip mes galėtume padidinti mūsų ekonomikos produktivumą. Iš tiesų e, yra š, kelia šoka tai, kad tokios žinios, kad trečdalis visų pagaminamų maisto produktų pasaulyje yra išvaistomi. Todėl maisto saugos sektorius yra e, labai svarbus sektorius ir čia e, jame, sprendžiant jo klausimus, reikia labiau subalansuoti paklausos ir pasiūlos e, principus. Taip pat turime analizuoti, kaip maisto produktų kainos įtakoja maisto produktų kokybę. E, tokiu būdu mes galėtume tą žalėją ekonomiką tarsi e, išplėsti, nagrinėti ją ne tik aplinkosaugos e, sektoriuje. Ir Europos komisijos parengta žalioji knyga e, yra labai svarbi šiuo aspektu, nes būtent ten yra pristatomas naujas požiūris į aplinkosaugos politiką ir maisto produktų tiekimas atrodo, kad yra vienas iš pagrindinių prioritetų. Mes taip pat savo paskutinėje programoje šį klausimą paminėjome kaip pagrindinį prioritetą. Toliau kitas esminis klausimas yra e, sudaryti sąlygas pokyčiams. Mes nenorime pirštų rodyti į kitus e, ir į kitas problemas, tačiau kita vertus besivystančiam šalims reikia tam tikros institucinės sistemos ir finansinių šaltinių ir todėl čia labai svarbu kalbėti apie pagalbą besivystančiam šalims. Reikia, e, reikia stengtis, kad stambios pramonės, in, valsty, industrinės valstybės vykdytų savo įsipareigojimus, tame tarpe ir Europos Sąjunga. Taip pat mes turime e, papildyti jau dabar turimas paramos pro, programas, e, įtraukti čia valstybinę ir privataus sektoriaus partnerystę ir kad tokiu būdu galėtume padėti tiems, kuriems labiausiai reikia pagalbos. Yra labai svarbu pabrėžti, kad reikia investicijų į žalėją ekonomiką, tai atsispindi ir žaliojoje knygoje, tačiau tos investicijos neturėtų uh, E, privesti prie to, kad sumažėtų pagalba besivystančioms šalims, nes mes turime užtikrinti, kad skurdžiausi pasaulio gyventojai turėtų galimybę naudoti sveikatos apsaugos paslaugomis ir kitomis e, socialinėmis paslaugomis. E, mes turime taip pat užtikrinti, kad tiekiama pagalba būtų kokybiška. Todėl investicijos į žalėją ekonomiką turėtų būti ekologiškos ir turėtų atsižvelgti į socialinius mechanizmus, kad e, skurdžiai gyvenantis gyventojai ir moteris turėtų prieigą prie visų įmanomų paslaugų. Na ir paskutinis e, svarbus aspektas yra atskaitomybė. Tai yra aspektas, kuris Toliau yra kitas aspektas, kuris yra mažai diskutuojamas, tai yra humanitarinės pagalbos organizacijų darbas. Yra labai svarbu išmatuoti, kaip investicijos į žalėją ekonomiką, kokį jos poveikį daro, pavyzdžiui, kovai su skurdu ir e, kaip jos padeda išvengti kažkokio neigiamo poveikio. Iš tiesų, mūsų lūkesčiai siejami su Rio plus 20 konferencija iš tiesų yra labai dideli ir mes e, taip pat turime kreipti dėmesį į sažiningumo, teisingumo aspektą ir įtraukti jį į darbo tvarkę. Dėkoju. Man atrodo, kad iš tiesų buvo tikslinga priminti mums, kad tvarumas turi, turi tris ramščius, o ne vieną. Kadangi mes esame aplinkosaugos ir visuomenės veikatos komitetas, tai mes žvelgiame, ne tik, mes žvelgiame labiau į ekologinius aspektus, tačiau tikiuosi, kad mūsų kolegos iš socialinių reikalų komiteto ir iš ekonomikos reikalų komiteto pateiks mums tam tikrus pasiūlymus. Dėkoju už šį pasisakymą. Man atrodo, buvo iš tiesų e, labai svarbu kalbėti, priminti mums taip pat apie moterų vaidmenį ir apie lyčių lygybę. Gerbiami kolegos, mums liko 10 minučių diskusijai e, ir keturi, tai yra penki kolegos jau paprašė e, žodžio, taigi Kiek, kiekvieną iš jūsų prašau laikytis vienos minutės limito, nes aš norėčiau, kad ir antrąjį mūsų e, klausimo dalį mes turėtume tiek pat laiko, kiek ir turėjome šiai. Richard Zieber. Dėkoju, pirmininkė, dėkoju visiems prelegentams už puikų, e, puikią įžangą į šią temą. Aš manau, kad du yra esminiai dalykai, kuriuos būtina pabrėžti, tai yra moterų vaidmens pabrėžimas, kadangi moteris yra varomoji jėga būtent besivystančiose šalyse ir e, mes turime toliau skatinti tą komponentą. Ir taip pat labai svarbu, kad e, e, būtų toliau kalbama apie projektų, apie aplinkosauginių tvarę plėtrą, skatinančių projektų įgyvendinimą ir tinkamų išteklių skirimą ypač bendradarbiaujant su jungtiniam tautom. Ir aš manau, kad e, e, labai svarbu pabrėžti ir žemės ūkio ir maisto saugos klausimus. Ir ES tikslai bus pasiekti tinkamai, jeigu mes iš tiesų pabrėšime moterų vaidmenį ir tvarę plėtrą e, ir mūsų atsakomybę. Ačiū, Ačiū pirmininkė. Kalbame apie žalę ekonomiką lik šiaip apie kažkokią ekonomiką. Ir aš manau, kad tai yra neteisingas požiūris apskritai. E, žinome, kokie iššūkiai skatina mus kurti žalesnę ekonomiką. Aš net nenorėčiau kalbėti apie žalesnę ekonomiką, norėčiau kalbėti apie efektyvesnę ekonomiką. O kai kalbam apie žalę ekonomiką, tiesiog siunčiame kamuolį į kažkokius žaliųjų vardus. Tačiau žalumas dėl žalumo būtų kvailas požiūris. Mes diskutuojame apie žalę ekonomiką, bet mintį juk turime tai, kad ekonomika turi būti efektyvesnė. Mes būtent dėl to kalbame apie išteklių taupimą, tai yra puikus dalykas. Tad mano klausimas būtų toks. Tarp vyriausybių galima diskutuoti amžių amžius, tačiau juk Tačiau iššūkius patiria pirmiausia verslo bendruomenė. Kaip įtrauksime tą verslo bendruomenę į tos mūsų vadinamos taip žalesnės ekonomikos kūrimą? Ačiū. Galėčiau pratesti. Na taip. Vadinkime dar tuos tą ekonomiką kaip norim, žalia, raudona ar, ar, ar, ar žalesnė, tačiau svarbiausias klausimas yra efektyvumas. Tačiau Įdomiausia yra tai, kad per pasosius 40 metų nuo Stoholmo nematome jokio teigiamo pavyzdžio šią linkme. Niekas nepasakė, kad kurkime kažką tokio, kur CO2 būtų išmetama mažiau. Tiesiog dar ir labai mielai importavome gaminius, kurie pagaminti teršiant planetą stipriai. O mums juk reikia būtent prie šitų dalykų dirbti Mes žinome, kad vis daugiau žemės reikia, kad alkio vis daugiau mūsų planetoje. Tačiau niekas tos problemos nesprendžia. Jeigu norime kurti tvarę ekonomiką, o apie tai retai buvo kalbama, e, visuomenėms pirmiausia šios problemos, kurias aš iškeliu, yra svarbios. Kodėl šie klausimai nediskutuomi, toks būtų mano klausimas nei valstybėse narėse, nei kitose forumuose tie klausimai nekeliami. E, nei Danijoje ir mano šalis, tačiau nediskutuojama apie tai pakankamai. Tiesiog tie klausimai paliekami kavietore. Dėkoju. Uh, uh, no, Then... Karla, jūs taip pat keliat ranką, regis ne. Prašom, Pietikainin. Thank you. Uh, I would like to agree with this. Dėkoju. Pritariu pasisakiusiesiems. Gyvename politinių požiūrių žvelgiant sunkiais laikais pasaulis kinta, populizmas auga, kartelio randasi vis daugiau. Reikėtų imtis rimtą poveikį turinčių veiksmų. Turiu tokį klausimą, į kurį norėčiau išgirsti jūsų atsakymą. Mes bandome žengti žalesnės ekonomikos linkui. Ką Jūs mm, manote, kokie rodikliai turėtų būti sukurti, kad galėtume pamatuoti, ar jau sukūrėme žalę ekonomiką? Ir dar vienas mano klausimas. Kai dėl tų rodiklių, bet tik be tokių tikslų, be konkrečių tikslų, galbūt galima susitarti dėl kažkokių principų, kaip pavyzdžiui direktyvoje dėl viešųjų pirkimų ar panašiai. Ką Jūs apie tai manote? Pirmininkas, ačiū. Tai buvo panašiai ir mano toks pat klausimas. Turime tikslų išsikeltų pagal tokių, kurios yra tūkstantmečio vystimosi tikslais, turime kankūno tam tikrų tikslų. Ir dabar, manyčiau, yra laikas konkrečiau tos tikslus formuluoti, ko mes norime. Na, o dabar, kad ir kaip būtų gaila, bet tik po dvi minutės leisiu kalbėti ekspertams. Ar tilpsite į dvi minutės? Būtų smagu, jeigu galėtumėte. Atsakymas. Dėkoju. Pabandysiu pirmiausia apie moterų padėtį pasakyti žodį kitą. Prieš keletą mėnesių jungtinėse valstijose dalyvavau susitikime, kur ambasadorius kalbėjo apie porą ypatingų iniciatyvų e, kurti žalėje ekonomiką, kur moteris atviau dalyvautų ir taip pat moteriams suteikti daugiau technologijų žinių. Tai yra tie dalykai, kurie e, padarytų didžiulį poveikį. Investicijos taip pat, žinoma, yra svarbu, nes mes manome, kad e, svarbu, kad finansai lydėtų geras idėjas. E, taigi iniciatyvų nukreiptų į moterų padėties gerinimą jau yra. Ir me, aš manau, kad tai yra tas kelias, kuris padeda ge, gauti naudos e, atskiriems žmonėms, tų žmonių šeimoms ir visai šalies visuomeniai. Užbaigsiu pasakydama, kad nors buvo paminėta, kad na, dalyvaujama tose iniciatyvose ir panašiai, tai turiu pasakyti, kad kol kas dalyvavimas yra nepakankamas. Na ir aš manau, kad Kalbant apie socialinį aspektą, jūsų desnis indėlis galėtų mums būti labai naudingas. Ačiū. Pirmininkas, dėkoju. Tai, kai jūs minėjote, yra vertinga informacija. Ponas Uder, prašau. Kai dėl rodiklių. Mes galime pasakyti, kad globalių kažkokių bendrų rodiklių suras, susitarti jų bus neįmanoma. Žaliasis BVP, kas tai galėtų būti, sunku dėl tokio susitarti. Tačiau mums reikia rodiklių specifiniams sektoriams. Pavyzdžiui, subsidijų reforma. Čia tai nebūtų labai sunku. Tiesiog reikėtų patirbėti su savo vartotojais ir paskaičiuoti, kiek, pavyzdžiui, vienas ar kitas maisto produktas kainuotų. Tai būtų pakankamas žingsnis kuriant žaliai BVP. Su atskirais sektoriais reikėtų dirbti jiems turėti rodiklius, kad dėl verslo vaidmens. Žvelgiant į perspektyvą, sunku yra nurodyti tas rytis, kur diskusijoms vadovauja verslo bendruomenė, kur jie aktyviausiai ir užimanti lyderės pozicijas. Aš tiesiog manau, kad reiktų nuveikti keletą dalykų reikės, aš jau sakiau, kad stebėjau dviejus tris metus plieno sektorių. Yra aišku, kad sprendimų prieimėjai turėtų geriau suprasti atskirus pramonės sektorius, jų interesus ir kodėl tie sektoriai priima vienus ar kitokius sprendimus, kodėl investuoja ten, o neinvestuoja kitur, pavyzdžiui, ir panašiai. Ir tuo remiantis galima formuoti žalesnę ekonomiką. Ir čia galima galbūt numatyti kai kuriuos kriterijus, bet tam reikia geriau suprasti atskirus pramonės sektorius. Reikia klausti jų nuomonės ir tęsti dialogą. Sutariu, pritariu kolegoms dėl to, kad moterų vaidmuo yra labai svarbus, kuriant žalesnę ekonomiką. Skurdžiausios bendruomenės turėtų gauti geresnę prieigą prie energijos išteklių. Kai Na, šiaip ir apskritai galėčiau pasakyti, kad pinigus geriau duoti moterims, ne vyrams, tada jie geriau panaudojami. Pirmininkas, ačiū. Plieno sektorius buvo paminėtas, moterų vaidmuo, visą tai yra tikrai labai svarbus dalykai. Prašau, kolegai dar vienam žodis. Karlui Falkenberg. Ekonomikos efektyvumas buvo paminėtas kaip viena pagrindinių savokų. Galėčiau pasakyti, kad mes kalbame apie išteklių efektyvumą, e, savo darbe ir dirbdami savo darbą turime konstatuoti, kad nepakanka būti tik efektyviau veikiančiam. Aš galbūt e, svarbus ir vartojimo įpročiai. Aš, pavyzdžiui, gal galiu labai efektyviai dirbti, gamindamas daug televizorių, žalių televizorių, bet jeigu aš pilnus namus televizorių prisistatysiu, tai tuomet, kažin ar bus pasiektas tas energijos taupimo efektas. Turime kalbėti ne tik apie efektyvumą, turime tiesiog atsižvelgti į tai, kad kai kur trūkumų tebelieka daug. Europoje jau kalbama apie tai. Europos parlamentas į tarybą šios klausimus, skurdo klausimus, kovos su skurdu klausimus dar kels ir rugsėjo mėnesį. Tai aš manau, kad apie tai mes kalbėsime ir Rijo Kai dėl rodiklių, vėlgi, nega, negaliu nepritarti tam, kad tie rodikliai yra reikalingi. Tuos rodiklius reikėtų renkti atsižvelgiant į ekologinę aplinkos sauginę perspektyvą. Tai turėtų būti kitokie rodikliai, net tie, prie kokių esam pripratę. Aplinkos saugos rodikliai neišreiškimi tokią pat piniginę vertę kaip kiti dalykai kai matuojame savo sėkmes ar nesėkmes ekonomikoje. Mums reikia įsitikinti, kad mes pasiekėme tam tikrą lygį, kad veikiame tinkamai. Ir čia turime išsiaiškinti, kaip užtikrinti tinkamą atskaitomybės sistemą atskirose įmonėse. Aš manau, kad tai turėtų būti e, vienas iš svarbiausių dalykų, ypač e, teršėjo mokėtojo principas turėtų būti taikomas efektyviai. Dėkoju. Ačiū, mes priimsime birželį teisės aktą e, šią linkmę, kurią jūs ir paminėjote. Atskaitomybės aspektas ten bus minimas kaip vienas iš svarbiausių. kolega Steiner. Norėčiau porą dalykų paminėti. Mes visi suriam dėl to, kad pirmiausia, kalbėdami apie žalę ekonomiką, mes atkreipiame dėmesį į egzistuojančią problematiką. Jūs kalbėjote apie alternatyvę ekonomiką. Na, viskas, tie pavadimai priklauso nuo to, kokį aspektą diskusijose labiau norite pabrėžti. Na, aš kalbėjau apie žalėją ekonomiką, remdamasis tuo, kaip ekonomikos plėtrą žiūri Pėterio atstovimo institucija. Žinoma, tai nebus kažkokia ekologinė nirvana mūsų planetoje, net tos nirvanos kūrimas. Tiesiog kalbame apie tolesnį vystimasi. Konferencijos Rijo tikslas bus toks, kaip spręsti vystimosi iššūkius artimiausių laikotarpių, kaip dirbti su tarptautinio valiutos fondu, kaip su kitomis institucijomis, kaip užtikrinti tvarumą. Visa tai yra labai svarbus dalykai. Subalansuotumas čia yra svarbiausia. Mes siekėme tam tikrų rezultatų, mums reikia užtikrinti plėtrą, kad bent svarbiausia infrastruktūra šalyse turėtų žmonės, kuriame ekonomika gali sukurti darbo vietų. Profesinių sąjungų judėjimas šiuose diskusijose e, tapo vienu iš svarbiausių. E, verslininkai taip pat įsitraukia į diskusijas, nes Svarbu, kad verslininkai suprastų, kad jie gali gaminti dirbdami žaliąją ekonomiką, o nedirbdami, pavyzdžiui, e, pramoniai besiremiančiai iškastiniais resursais. Ir čia noriu grįžti prie to, ką sakė potas Zyber. Smulkus projektai yra svarbus. Galima kurti vairius fondus. Tačiau šiandien mes laukiame labai rimtų transformacijų ekonomikos srityje. Tad svarbu žvelgti į platesnį kontekstą. Svarbu, kad ekonomika būtų plėtojama taip, kad investuojama būtų į kitokius dalykus, negu buvo investuojama praeitie. Galėčiau pateikti Jums pavyzdį. Kenija. 80 procentų žmonių neturi prieigos prie elektros. Prieš du metus imta vykdyti žaliosios energetikos projektus. Ir dabar gam, pasitelkiant geoterminę energiją, saulės energiją, vystant žalėje, e, ža, vykstant žaliai elektros energijos gadybą, žmogų, žmonių prieiga prie elektros padidėjo šalyje. Tai yra vienas iš pavyzdžių, kuris rodo, kad įmanoma taip kreipti ekonomiką. Siekti svarbu racionalios plėtros. Žmogus Pavyzdžiui, žmonės Afrikoje galėtų vystyti savo ekonomiką taip, kad plėtotųsi žalioji ekonomika. Svarbu, kad tam būtų sukurtos reikiamos sąlygos, kad būtų pasiūlytos plėtros perspektyvos ir numatytas finansavimas. Suprantama, svarbu nemokyti atskirų šalių, ką kiekviena iš jų turėtų daryti, bet visiems tartis būtina. Aš esu suvereni šalis, jūs esate, pavyzdžiui, suvereni šalis, mes galime uh, plėtotis atskirai, tačiau besidomintis, besidomėdami, ką vienas ir kitas veikiame, keisdamiesi geriausią praktiką ir tardamiesi, ką galėtume padaryti, uh, padėdami savo ir tarptautiniai bendruomeniai, kad situacija keistusi, kad mūsų visų plėtra būtų tvari. Dabar yra bandoma sukurti tam tikrą pagrindą tvarios plėtros tikslams, kai dėl moterų vaidmens. Norėčiau pasakyti, kad UNEP e, dirbs toliau šiuo klausimu, taip pat susirinks ir moterų vadovių forumas Rio susitiks atstovės iš viešojo ir privataus sektoriaus, vyks diskusijos. Rio taip pat šią problematiką gvildens. Dėkoju. Think, uh, uh Taip, manau, tai bus tikrai labai įdomu. Siekiant uh, nustatyti tos bendruosius uh, gerovės užtikrinimo, e, aplikos sauginius standartus ir rodiklius. Mm, tai galėtų būti tam tikri standartai, kurie išeitų už e, įprastinio BVP ribų ir panašiai. Ir galėtume e, siekti tvarios plėtros. Taigi aš manau, kad tikrai buvo labai įdomi diskusija šiame pirmajame raunde. Aš manau, kad anksčiau ar vėliau mes dar prieš Rio konferenciją sustiksime viename ar kitame forume, vienose ar kitose diskusijose. Linkiu Jums sėkmingai grįžti namo, o mes tęsime diskusijas toliau. I would like in the meantime to tell the members who go with. Tuo pačiu norėčiau pasakyti. E, gerbėmiesiems nariams, kad į Briuselį atskrido pirmasis e, Saulės energija e, varomas lėktuvas. bus galima nuvykti jo pasižiūrėti, galėsime nuvykti į oro uostą, Bruselio oro uostą ir pasižiūrėti šį tikrai įdomų e, lėktuvą ir pasišnekėti su tais, kurie buvo atsakingi už to lėktuvo konstravimą, gamybą. Tai yra tikrai įdomus objektas, varomas Saulės energija. Kaip matau, mūsų prelegentai iš antrojo raundo jau susirinko ir mes galėsime pradėti e, antrojo raundo diskusijas apie e, tvarios plėtros valdymą, kaip priversti institucijas ir vairias struktūras atlikti savo uždavinius. Ir aš norėčiau pasveikinti poną Price Alonde, Lalonde, e, kuris yra Junktinių tautų e, konferencijos, Rio de Janeiro konferencijos vyriausias koordinatorius. Mes esame seniai pažįstami, mes kovojame už geresnį pasaulį. Norėčiau, kad jūs pradėtumėte šias, šią temą. Dėkoju, ačiū už galimybę dalyvauti posėdėje. Rio plus 20 yra šalių varomas procesas. Kol kas darybos neprasidėjo, viskas tebėr labai atvira, ja, laukime didesnio indėlio, negu jo buvo iki šiol jaučiamas susirūpinimas dėl to, kad trūksta lyderystės. Dėl to, kaip ir kolega Štaineris, norėčiau pasakyti štai ką, mums reikia lyderio, o ES galėtų tą lyderę tapti. E, būtų galima kalbėti apie rinką, apie aplinkosaugą. Ir mes iš jūsų tikime šiais klausimais daug. Turime atsakingas institucijas, kol kas manoma, kad labiau kalbama apie trumpalaikę perspektyvą, pamirštant ilgalaikę. O aš manau, kad institucijos turėtų turėti labiau holistinį požiūrį į padėtį. Mes žvelgiame daug daugiau į pinigų srautus. E, turime nacionalinės valstybės, kurios pirmiausia rūpinasi savo labu ir 92 šalims susitarti tarpusavį ne visada yra lengva. Jeigu norime aktyviai veikti, būtų lengviau būtume tokia situacija, kaip pavyzdžiui G20 jungtinių tautų e, rėmose. Bus kalbama apie plėtrą, apie vystimąsi. Kalbėsime apie tai, kas efektyvu, kas neefektyvu, ką vyriausybės gali nuveikti čia, pačios šalis ką gali nuveikti šiame globalizacijos kontekste. Sveikinu tą faktą, kad bus paskelbtas bendras komunikatas. Mums reikia, kad būtų mūsų tarpe kuo daugiau žmonių, kurie kalbėtų apie aplinkosaugos reikalus ir plėtros klausimus. Kita vertus, vystimosi linkime e, dar niekada taip aktyviai nebuvo dirbama. Mums reikia plė, pagalbos plėtrai sistemos. Turėtume, ko gero, žvelgti šiek tiek kitą kryptimį, nes dėl klimato kaitos nebus susteta atimiausių metų. kur grasti inovatyvų finansavimą. Toks turėtų būti klausimas. Tas šimtas milijardų eurų, kur jį paimti, apie tai turėtų būti kalbama Rijo. Tvarumas, kitas aspektas. 72 metais Soholme įvyko renginys, kur pirmą kartą buvo iškelta ši iniciatyva. De, prieš 20 metų Rijo įvyko konferencija, kur e, sąlygos tuomet dar buvo visai kitokios. E, ir tos besivystančios šalis ar iškylančios šalis dar nebuvo nei labiau išsivyščiusios, nei labai iškilusios. Dabar situacija kitokia. Dabar apie vystimąsi tenka kalbėti kitaip, negu kalbėdavom anksčiau. taip pat svarbu, kad įvairių suinteresuoti subjektai dalyvautų tose diskusijose. Turime devynės stambės grupės. Bus kalbama, pažiūrėjau, apie lyčių aspektą. E, verslo atstovai, vietos vyriausybės atstovai irgi turėtų būti vieni iš suinteresuotų asmenų, e, diskutuojant apie tvarę plėtrą. Svarbu, kad e, jie, šie subjektai nuo to dalyvautų tarybų procese. Mums taip pat reikia kurti tvalę plėtrą. Ta linkme, kai buvo dirbama Europos Sąjungoje, Argus konvencija, pavyzdžiui, buvo pasirašyta ir tai yra ta konvencija, kurią pasirašė tik kai kurios Europos Sąjungos valstybės narės. Aišku, visą tai yra taikoma valstybėms, bet jau dabar ilgą laiką buvo sulaukta e, surinkta iniciatyvų, jas pateikė įmonės atskiros. Ir pažiūrėjau, o kas tas iniciatyvas renka, kas jas vertina, kas sprendžia. Niekas. Visa tai rodo tam tikrą e, dogma, kurie egzistavo jungtinėse tavuose, tai yra skirtumas tarp uh, veikiančių aspektų ir subjektų ir reguliuojančių subjektų. Šis atskirimas, sakyčiau, nebėra tinkamas šią dieną. Ekonominių ir socialinių reikalų komitetas buvo įkurtas sudarius reikiamus susitarimus. Buvo pasirašyta hartija. Tai buvo lyg savotiškas Pandoros skrynios atidarimas tačiau nieks nieko nepasiūlė geriau, kaip pagerinti jungtinių tautų sistemą. Brazilai nori sukurti tokią vadinamą skėtinę organizaciją. CSD modelis toks ir buvo. Dabar ta struktūra, kurią renkasi ministrai, tapo labai techninė. Kaip žinia, nieko saistančio ar privalomo jungtinėse tautose nenusprendžiama. Viskas vyksta konsensuso pagrindu. Privalom ir saistantis tie dalykai tampa tada, jeigu pasirašomos konvencijos, jeigu pasiekiamas sutarimas. E, tokia yra vizija. Po antro pasaulinio karo, pavyzdžiui, žmonės pamatė, kad e, Reikėjo kurti bendrą prekybos sistemą, kadangi buvo pastebėta, kad tai yra ekonomikai teikiamas dalykas. Na, laiko tai užėmė, bet įvyko tam tikras skaičių darybų raundų, jie buvo daugiau ir mažiau sėkmingi ir tuo pagrindu susikūrė pasaulio prekybos organizacija. Atsiranda dabar bendro sutarimo dėl tvarios plėtros. Sakoma, kad sveika tauta yra vienas iš ekonomikos variklių, tai yra vienas iš ramščių to. Turime kalbėti apie ekonomiką, apie energijos gamybą ir panašiai, suprantama. Ekonomikos pasiekimai vertinami remiantis BVP rodiklių. Buvo dėl to sutarta, visą tai gali būti geras dalykas, tačiau turime žvelgti tai, ko mums reikia šiandien. Yra dalykų, kurie jau buvo nuveikti, parengti, atlikti. Tad manau, kad dabar jau turime e, atėjo laikas siekti kitų sutarimų, susitarimų ir konsensusą. Procesas vyksta, procesas prasidėjo prieš 20 metų. Mes numatėme, numatėme tam tikrą pagrindą 20 metų. O dabar, norėčiau pasakyti, kad apie jungtinių tautų problematiką žino visi, sako, kad tai silpna organizacija susiskaldžiusi. UNDP, sakoma, veikia sklandžiau. Kai jungtinės tautos priima sprendimus, sprendimus juos patvirtinti turi generalinė asamblėja E, kontribucijos įnašai taip pat yra jungtinėse tautose savanoriškas dalykas. Tai irgi problema. Atsiranda vis daugiau konvencijų. Ir čia kyla tam tikrų kliūčių, kaip užtikrinti koordinavimą. Besivyštančioms šalims sunku prie tų konvencijų prisitaikyti. Diplomatai dirbantis jungtinėms tautoms keliauja daug daugiau, kokį dešimt kartų negu kiti diplomatai. Aš jau girdėjau, kad darbas turi būti daugiau efektyvumo mūsų darbuose, be abejo. Tačiau kaip tai užtikrinti, turime dėl to susitarti. Visą tai dabar yra pakankamai komplikuota, reikia ieškoti naujų galbūt darbo formų. Europos Sąjunga yra tam tikra struktūra, kuri galėtų takoti rinktinių tautų tam tikrus pasikeitimus. Sakoma, kad dabar kalbam apie ekonomikos ramstį, bet pamirštamas socialinis, auga nedarmas. Ar galime išplėtoti kažkokią pasaulinę ar europinę socialinę platformą? Jeigu nekursime socialinio teisingumo, galime susiturti ateities su problemomis. Turime įstatymus griežtesnius ar, ar netokius griežtus vairius teisės aktus ir įvairias normas. Visą tai suprantama svarbu. Tačiau žmogui paprastam Ne viskas yra aišku. Nes žmogus gali pagalvoti, o kodėl negalima sukurti kažką tokio kaip vat, teisingumo teismas tarptautinis, kad būtų galima, pažiūrėjau, kokį nors teršėją, žinoma, kurio kaltė įrodyta patraukti atsakomybę ir panašiai. Bet čia juk sprendžia vyriausybės. Ir čia irgi sustarti nepaprasta. yra vienas svarbus principas. E, o būtent nežengimo atgal principas aplinkos saugos rytyje yra bazinis dalykas. Turime dirbti siektami geresnių rezultatų ir nebloginti situacijos. Dėkoju. Lisa Alon, thank you very much for this introduction in the second panel with uh, lots. Dėkoju. Uh, už jūsų pamastymus apie globalią valdymo struktūrą. Mes turime visi pamastyti apie tai, kaip mes galėtume pagerinti tą valdymą ir kaip visos institucijos galėtų prie to prisidėti. Na, o dabar norėčiau pasveikinti mūsų kolegos Marijo Perilio lankytojų grupę iš Kalabrijos tai yra žmonės, kurie klausosi mūsų diskusijų. Taigi sveiki atvykę į aplinkos komitetą. Na, o toliau teskite, teskime mūsų diskusijas. Norėčiau pasveikinti Rikardo Neiva Tavarės. Jis yra e, Brazilijos ambasadorius Europos Sąjungoje. Ir e, kadangi jūs esate čia svečioje šalyje, tai, tai mes norime e, išgirsti apie, apie, apie jūsų požiūrį, apie tą skėtinę organizaciją, kuri užsijama tvaria plėtra. Taigi norėtume išgirsti jūsų nuomonę, prašau. Like to... Ponios ir ponai, gerbiami parlamento nariai, norėčiau aplinkosaugos ir visuomenės veikatos komitetui padėkoti už tai, kad pakvietė mane į šią konferenciją, į šį klausimą, kuria, kuriame kalbama apie Rio de Žaneirė 2012 metais įvykstančią jungtinių tautų konferenciją. E, mums ši konferencija yra svarbi ne dėl to, kad ji vyksta mūsų šalyje, Tai yra tasa tos konferencijos, kuri prieš 20 metų įvyko mūsų e, šalyje ir taip pat mums tai yra svarbu, nes Brazilija labai daug bando nuveikti, kad būtų pasiekta tam tikrų tikslų. Ir pavyzdžiui, 2009 metais Ekosokė taip pat buvo daug nuveikta Taip pat buvo priimtos tam tikros rezoliucijos, kuriuose buvo skirtas dėmesys šiam klausimui Ignacio, kuris tuo metu buvo atsakingas už, už konferencijos organizavimą, taip pat priemė tam tikrus sprendimus. Mes labai glaudžiai bendradarbiavome visuomet su ES ir, kaip žinote, rezoliucija, atitinkama rezoliucija 64 pasviras brūkšnys 246 e, taip pat nagrinėja tuos tikslus ir tuos klausimus, apie kuriuos mes kalbame šiandien. Ir vienas iš pagrindinių tikslų yra e, kova su skurdu, kalbant apie tvarę plėtrą. Tačiau prieš pradėdamas kalbėti šią temą norėčiau pasakyti, kokie yra mūsų lūkesčiai e, siejami su Rio plus 20 konferencija. Komet mes priemėme minėtą rezoliuciją mes tikėjomės, kad bus siekiama politinių tvaraus vystimosi tikslų ir kad bus užpildytos tos spragos, kurios e, liko po ankstesnių konferencijų, kad bus išspręsti tie klausimai, kurie liko neišspręsti. E, tačiau e, nebuvo iš dar liko iš neišspręstų klausimų. Taip pat tie klausimai, neišspręsti klausimai yra susijęs su biologinė įvairovė, e, su kova su skurdu. Taip pat e, reikėtų čia pasiremti Johannesburgo konferenciją, e, kurioje, yra, kurioje buvo patvirtinta darbo tvarkė artimiausiams 20 metų. Ir tikimės, kad dabar kita darbo tvarkė bus patvirtinta Rio plus 20 konferencija. Taigi, valdymas susijęs su tvare plėtra e, taip pat turėtų būti siejamas su e, tarptautiniu įsipareigojimu peržiūrėjimu. Ir mes esame visi vieningi dėl to, e, kokia yra pagrindinė mūsų visų atsakomybė siejama su tvare plėtra. Mes turime nuosekliai siekti užsibrieštų tikslų ir taip pat e, siekti, kad e, jungtinių tautų atskiros, e, atskiri skyriai taip pat įgyvendintų savo programas, kurios padėtų siekti tų tvarios plėtros tikslų. Taip pat yra UNDP, jungtinių tautų vystimosi pro programa E, kuri taip pat vaidina svarbu vaidmenį siekiančių tikslų ir yra atitinkamos konvencijos aplinkos saukos srityje. Taigi, kalbant apie įgaliojimus, e, mes turėtume atsižvelgti į visų susijusių institucijų funkcijas ir tikslus. Taip pat turime kalbėti apie išteklius, kurie yra reikalingi norint pasiekti tvarios plėtros. Buvo numatytas terminas, e, tai yra lapkričio mėno ir būtent po lapkričio mes žiūrėsime, kaip atitinkamos valstybės įgyvendino savo tikslus ir tada mes parengsime tam tikrų tvarios plėtros planą, e, į kurį stengsime sitraukti atskirų veikėjų pozicijas. pasiteiriauju. Ir e, kadangi yra stengiamasi keisti mandatą, tai pavyzdžiui tokios valstybės kaip Šveicarija ir kai kurios nevyriausybinės organizacijos e, e, siekia patvirtinti universales priemonės, kurios pakeistų tą valdymo struktūrą. Jungtinių tautų vystimos programa UNDP yra orientuojama į e, vietos lygmenį ir čia yra kalbama apie integracijos priemonės, kurios egzistuoja tame lygmenyje. Taigi čia yra pasirinktas e, iš, požiūris iš apačios į viršų. Brazilijos vyriausybė taip pat skiria ypatingą dėmesį šioms temoms. Kaip jūs žinote, mes pasiūlėme sukurti tokią skėtinę organizaciją, kuri nagrinėtų tvarios plėtros e, klausimus. Koks buvo, kokia buvo mūsų tokio pasiūlymo priežastis? Mes pagalvojame, jeigu mes norime geriau valdyti tvarę plėtrą, mums reikia e, stiprinti ekosoko vaidmenį. Taip pat mes turėtume aplinkosaugos ramsti įtraukti į visas svarbias politikas ir į sprendimų prieimimą e, Briuselėje. Taip pat mes turėtume siekti teigiamos įtakos kitiems politikos e, sektoriams. Taip pat turėtume skatinti didesnę ekosoko atsakomybę. Taip pat mes turime e, siekti, kad aplinkosaugos klausimus spręstų ne tik UNEP, kad, e, kad kitos jungtinių tautų, e, e, kiti skyriai taip pat skirtų aplinkosaugos klausimui svarbu dėmesį. Taip pat reikia nepamiršti finansinių e, įvykių, finansinių e, reiškinių. Ir kalbant apie aplinkosauginį ramsti būtų labai svarbu jį įtraukti į tarptautinį bendradarbiavimo modelį, tokiu būdu siekiant kiek įmanoma geresnės, geresnio tvaraus vystimosi. Taip pat reikia nepamiršti, kad siekiančių tikslų, mes susidursime su papildomais kaštais. Taigi, įkūrę tokią skėtinę organizaciją, mes galėsime geriau koordinuoti tam tikras iniciatyvas, priimti tam tikras gairias, kaip turėtų veikti e, tam tikros programos, e, kurios siekia tvarios plėtros. Taip pat yra labai svarbu, kad tarptautinė bendruomenė užtikrintų, kad būtų siekiama tų tikslų, kurie buvo priimti diskusijose dėl tvarios plėtros. Ir mes turime siekti subalansuoto požiūrio į tris esminius ramščius, tai yra socialinį, ekonominį ir aplinkos sauginį. Taip pat e, mes neturėtume e, žengti atgal kalbėdami tik tai apie vienpusį problemų sprendimą. Kalbant apie skėtinę organizaciją e, ir apie e, tvarios plėtros valdymą, mes turime siekti kiek įmanoma didesnio lankstumo. Ir tai turėtų atsispindėti diskusijose šią temą. Kaip žinote, Junktinių tautų generalinis sekretoriatas 2010 metais įkūrė e, aukšto lygio forumą skirtą tvariai plėtrai. Ir, ir tame forume dalyvauja buvęs Norvegijos premjeras ir Brazilijos premjeras tarp, tarp kitų aukšto lygio dalyvių. Todėl mes tikimės, kad E, šio forumo darbo rezultatai galės prisidėti prie taip pat Rio plus 20 e, oficialių dėrybų. Ir galiausiai norėčiau pasakyti, kad mes norėtume, kad kiek įmanoma daugiau nevyriausybinio organizacijų įsijungtų į šias diskusijas. E, taip pat siekiame, kad į tas diskusijas įsijungtų mokslo ir socialinių organizacijų atstovai pilietinės visuomenės įtraukimas turėtų būti um, svarbus aspektas um, siekiant tvarios plėtros tikslų. Na ir baigdamas norėčiau pasakyti, kad Rio plus 20 konferencija bus e, galimybė pratesti Rio 92 konferencijos e, tikslų įgyvendinimą. Ir mes pabandysime siekti subalansuoto požiūrio į ekonominį vystimasi, socialinę gerovę ir e, ekologinius klausimus, nes tai yra trys esminiai e, ramšiai, ant ku, kuriais remiasi tvari plėtra. Ir mes tikimės, kad Rio plus 20 konferencija pasieks užsibrieštų tikslų ir prisidės prie tvarios plėtros. Dėkoju ponui Tavares už savo prisistatymą ir savo šalies pristatymą, šalies, kuri priims e, šios konferencijos dalyvius. Jūs iki šiol dirbote labai sėkmingai. Ir tikrai, kaip jūs ir pats minėjote, mums reikia pilietinės atst e, visuomenės atstovų, kurie įsitrauktų į šią diskusiją ir aš tikiuosi, kad taip ir įvyks. O dabar norėčiau pasveikinti Derek Osborne, mm, Europos ekonominių socialinių reikalų komiteto atsto, e, e, suinteresuotų grupių forumo pirmininką. Aš manau, kad jūs taip pat galėsite pristatyti savo poziciją šiais klausimais. Here, Dėkoju, kad pakvietėte mane. Šį posėdį man tai yra puikia proga E, dirbti kartu su parlamentu vis, visais šiais klausimais. Na, simbolis, simboliškai yra tai, kad Europos parlamentas rengia tokį um, renginį ir kad šis klausimas nagrinėjimas vienas iš ES reikalų. Buvo kalbama apie tai, ką reikia, į ką reikia rodyti pirštais, į ką ne. Tiesiog rodyti pirštų turėtume patys į save E, buvo ankstesnis ir jo susitikimas ir būsimo susitikimo laukiame. Tad turime rodyti pirštų į save ir paklausti, o ką mes e, darome. Turime nelaukti, kad pamatytume, ką daro kiti, bet į save turėtume pažiūrėti ir, ir įvertinti, ką mes pas save pagerinome atskirais klausimais, besirengdami naujajam Rijo sustikimui. Kad dėl val, valdymo valdysenos ir vyriausybių. Manau svarbu diskutuoti apie tarptautinius susitarimus. Nacionalinės vyriausybės kol kas yra e, ta vieta, kur priimama daugiausia sprendimų dėl tvarios plėtros. Tai yra e, ta vieta, kur sprendimai priimami, e, vyriausybės yra suverenios ir bendradaujant joms tarpusavį galima sulaukti gerų sprendimų nacionalinė mašinerija, e, kuri skatintų tvarę plėtrę, turėtų būti sustiprinta, atgaivinta, atnaujinta. Nekarta buvo kalbėta apie tvarę plėtrą. Tvarios plėtros darbo tvarkė yra ne tik aplinkosaugos klausimas ir ne tik aplinkosauginių reikalų dalykas, tai apima žymiai daugiau sričių. Žmonės kurie turėtų to rūpintis, yra taip pat ir ekonomikos ministerijos bei ministrai. Nesvarbu pažvelgti, kaip turi keistis mokesčių struktūra. Apie tai šiandien jau kalbėjome ir kai kas sako, kad Europoje jau pasiekta šiokios tokios pažangos, bet ji per lieta. Prie to, vadinasi, turime sugrįžti. Finansų ministrai turėtų peržiūrėti šios sprendimus. Pirmininkas kaip tik minėjo, kad mokesčių didinimus yra nepopuliari priemonė ir čia norėčiau pasakyti, kad mums reikės čia gerinti reikalus, mums reikia e, pirmiausia sustiprinti savo e, ekonomikos e, administravimo struktūras kiekvienam savo šalyje. Šalis turėtų pačios įsipareigoti pirmiausia pas save, namie dirbti siekiant didesnio E, ekonomikos efekto ir tvaresnės plėtros. Tačiau suprantama, tam reikalingi nauji sprendimai, reikalinga, kad kai kurie veiksmai būtų atšviežinti. Europos tvarios plėtros strategija yra pakankamai saistanti. Mes girdėjome apie 2020 Europos Sąjungos strategiją. Ten beje irgi be kita ko kalbama apie efektyvumą, apie tvarę plėtrą, galbūt šiek tiek mažiau. O mums reikia, kad egzistuotų uh, E, tvarios plėtros strategiją, kad žinotume, kokie tikslai keliami ir ko turime siekti. Vėl galbūt reikėtų pasvarstyti apie tai, kokį vaidmenį galėtų sudyti atskiros struktūros, išklausydamos atskiras visuomenės e, dalis, atskirų visuomenės kategorijų atstovus. Tai, ko gero, būtų gera proga atlikti. E, vietos savildos struktūros, atskirų miestų savildos struktūros taip pat yra labai svarbios siekiant tvarios plėtros. Jau šiandien kalbėjome apie tai, kad reikėtų vietos savivaldą skatinti aktyviau elgtis tvarios plėtros rytyje. Regioninės vyriausybės ir vietos savivaldos struktūros kai kur yra tvarios plėtros lyderės. Tiesiog užtenka jų klausytis ir žiūrėti, kaip tą žinią siūsti toliau, kaip ją platinti toliau pasaulyje. O nacionalinės vyriausybės galėtų šiuo požiūriu sustiprinti tuos veiksmus, kuriuos atlieka vietos savivalda. Dar vienas e, svarbus vyriausybių diskusijų aspektų yra verslo vaidmuo. Šiandien apie tai buvo kalbėta. Verslo valdysena irgi yra labai svarbi dalis siekiant tvarios plėtros. Suprantama, svarbiausia yra sukurti sąlygas, kad verslas galėtų investuoti į tvarę plėtrą. E, svarbu kiekvienu atveju išsiaiškinti, kas, galima, kas galėtų būti atlikta, kokios rekomendacijos pateiktos, e, atskaitomybės užtikrinimas, visa tai yra svarbus dalykai. Taip pat įmonės tai turėtų prisimti tam tikrus įsipareigojimus. Visam tam e, reikalingos tam tikros taisyklės, kurių kai kurios galėtų būti tarptautinės. Ir aš jau apie tai šiek tiek esu kalbėjęs. Sakau, kad, e, sakiau jau, kad dirbu su pilietinės visuomenės organizacijomis. Ir norėčiau sakyti, kad man e, svarbios yra visos pozityvios idėjos, kurios yra nukreiptos geresnės ekonomikos kūrimo kryptim. Siūloma stebėti vystimosi ar tvarios plėtros procesą. Svarbu pasakyti, kokie metai buvo geri, kokie metai buvo blogi, kas buvo kliūtis e, tvariai plėtrai, o kas galbūt buvo tvarios plėtros variklis. Tarptautinių e, lygmenių taip pat turi būti sukurtos struktūros, kurios tvarę plėtrą skatintų. Tam reikalingos ekonominės ir finansinės paskatos. Ir čia turime išsiaiškinti, o kas turės tas priemonės e, tokiai būtent, būtent plėtrai skatinti. Mes turime įsitikinti, kad tos sukurtos struktūros žais pagal nustatytas taisyklės ir duos naudos. Kad dėl sprendimų prieimėjų, e, čia, kaip jau sakiau, turime kelti klausimą dėl to, kaip mokesčių mokėjimus ir tie būtų galima tam tikras paskatas sukurti. Jungtinių tautų sistemos mašinerija, taip vadinama, taip pat turėtų būti stiprinama, kad būtų galima aktyviau gyvendinti tai, kas buvo čia šiandien pasiūlyta. Galbūt tarp valstybių reikėtų padiskutuoti apie tai, kaip aktyviau galėtų veikti atskiros agentūros. Nes atskiros agentūros dirba prie atskirų tvarios plėtros aspektų. Galbūt būtų galima pasiekti geresnės um, tų klausimų sprendimo integracijos siekiant geresnio rezultato. Tai buvo keletas pamastymų apie įvairius valdys, valdymo lygius, kalbėjimo apie nacionalinį, vietos savivaldos lygmenį ir tarptautinį. Mes dabar norėčiau grįžti prie to, ką sakiau pirmiausia. Mums reikia įsitikinti, kad jeigu mes priimame sprendimą, tai turime būti tikri, kad savo įsipareigojimus esame peržiūrėję ir savo veiksmus peržiūrėję. Turime pasižiūrėti, kokią įtaką patys darome pasauliui. Turime kalbėti ne tik apie tai, ar mes pakankamai dirbame tvarios plėtros linkme ir taip toliau ir panašiai, bet turime, turime pagalvoti apie tai, o kokie galėtų būti kiti keliai, kokią kitą veiklą pasirinkti, kuri galėtų padėti tvariai, tvariai plėtrai, o galbūt yra veiklų, kurios tam nepadeda ir galbūt jų būtų galima atsisakyti. Pavyzdžiui, žinoma, kad e, miškų pramonė patiria tam tikrą spaudimą, galbūt būtų galima mažiau naudotis automobiliais ar, ar lėktuvais. Ir atleiskite čia, ponė ambasadoriau, kai kurios šalis labai stumia pirmin biodegalų idėją. Tačiau vėlgi čia reikėtų išsiaiškinti, ar pasiūlymas yra toks tvarus, kaip gali pasirodyti. Taigi turime pakalbėti apie tai, kokį poveikį mes patys darome pasauliu prieš imdami spręsti globalias problemas. Dėkuoju. Much, Derek. Uh, Uh, Dėkuoju, Jakusokas jau rengė pranešimą, parlamentas dar nebuvo tam pasirengęs. Komunikatas buvo paskelbtas rūdienį, jūs apie tai minėjote. Kaip žinome, kai dėl to mūsų spaudo e, paliekamo planetoje, tai jis regis nėra toks jau blogas. Dabar Pereinu prie kito pranešėjo, Sandro Fulap. Jūs dirbate prie būsimųjų kartų problematikos. Ir ilgiau nebegaištama suteikim žodį. Indeed, um, um, Ačiū, ponė pirmininkė. Esu ateities kartų e, klausimus sprendžiantis ombudsmenas ir norėčiau pakalbėti apie galimas e, institucinės raidos galimybės, perspektyvas tarptautinių ir nacionalinių lygmenių ir e, paminėti kai kurios dalykus, akcentuoti kai kurios dalykus, kurie yra minimi nuolat. Mūsų visuomenė kol kas e, dar nėra pajėgi suvokti, kokiais tempais ir kokiais mes, mastais mes e, žalojame savo aplinką, darome jai ap, žalą ir kokių padarinių tai turės ateityje. Ekonomiškai ir socialiniai ir politinė prasme mes turime kitų interesų, uh, mes es, esame prieėmę neteisingas teisinės ar, ar administracinės taisyklės, netinkamas taisyklės, neatsižvelgėme pakankamai į mūsų socialinius tikslus, į ekonominius tikslus. Mes tarsi regėme sprendimus, tačiau tų sprendimų nepriimame ir neieškome pakankamai sparčiai, pakankamai greitai. IPCC jungtinių tautų nepriklausomas ekspertų grupės e, taip pat vertina padėtį, analizuoja situaciją ir mato, kad čia reikia e, at, įtraukti ir pilietinės visuomenės atstovus, ieškoti kažkokių alternatyvų. Ieškoti e, galimybių aprūpinti besvystančių valstybių gyventojus švarių vandenių ir, m, mm, pavyzdžiui, elektros, ele, elektros energiją. Ir tokias galimybės, e, ga, tokių galimybių galėtų ieškoti būtent Rio konferencija. E, šioje konferencijoje mes galėsime konkrečiai apibriežti problemas ir ieškoti konkrečių sprendimų ir galėtų, kaip galėtų prie to prisidėti Europa. Aš manau, kad būtent Europa turi tikrai didelės galimybės, didžiulį potencialą ir jie gali labai sistematiškai e, kovoti su dabartinė krize. Europa gali pateikti puikių pavyzdžių, buvo paminėta Arhuso konvencija, e, kuri yra, netgi pavadinčiau ją revoliucinę, revoliucinga, tai yra ypatinga konvencija, kurios šalis nacionalinių lygmenių ieško institucinių ir e, administracinių sprendimų. Tai yra gerai veikianti sistema, į kurią įtraukiamos visos sutarties šalis. Pavyzdžiui, Suomija ieško konkrečių sprendimų, tokių sprendimų turi ir Vengrija ir panašiai. Ir galima būtų kalbėti ir apie ombudsmeno vaidmenį, sprendžiant ateities kartų klausimus. Ši institucija egzistuoja jau trejus metus ir mes esame, e, turime tikrai labai jau neblogos patirties. Manau, kad ši ombudsmeno institucija buvo įkurta būtent dėl to, kad mes norime sistemiškai spręsti kylančias problemas. Tai yra nepriklausoma e, institucija, nepriklausomas asmuo, ombudsmenas yra nepriklausomas asmuo. Ir jis e, iš esmės e, jau daugybę metų atlieka tą patį vaidmenį ir e, turi tuos pačius uždavinius, tai yra padėti žmonėms ir nevyriausybinėms organizacijoms įvairiose e, regionuose e, spręsti aplinkosauginius konfliktus. Mes e, galime sukurti tikrai gerą pagrindą politiniams sprendimams priimti, taip pat e, prisidedame prie mokslinės veiklos. Ir mes regime, kad kartais tiesiog trūksta suvokimo. Ir būtent čia mums reikia dar daug ką padaryti, daug ką nuveikti. Ir metodinė prasme, metodologijos prasme mes esame nepriklausoma institucija ombudsmenas, sprendžiantis ateities kartų klausimus, nėra susijęs su jokiomis e, procesinės teisės nuostatomis ar e, moksliniais e, mokslinėmis institucijomis. Mes galime veikti tarp disciplininių lygmenių labai įvairiose srityse vienu metu ir neturime jokių E, procesinių įsipareigojimų, jokių procedūrinių e, prievolių ir galime savo nusistatyti tam tikrus terminus, kuriuos, e, kurių rėmose galime laisvai veikti. Taigi mes siekime išvengti tokios padėties, kuomet galime būti nepajėgus išspręsti tam tikrus aplinkos sauginius klausimus tik dėl to, kad mus riboja laikas. Mes e, be abejo apsiribojame tam tikru mūsų užduočių skaičiumi e, ir stengiamės padėti įvairioms organizacijoms vietoje, kiek tai yra įmanoma. Metodinė prasme mes stengiamės uh, um, išanalizuoti aplinkosauginio konflikto esmę ir aptarti e, problemas su ekspertais, nevyriausybinio organizacijų atstovais, e, keliaujame į vietą. Ir bendradarbiaujame su suinteresuotais subjektais. Taip, mes tikrai labai nemažai padedame subjektams vietoje, nevyriausybinėms organizacijoms ir tai, tokiu būdu tuo pat metu kaupiame patirtį ir teikiame ir teisėkuros pasiūlymus, teikiame pasiūlymus dėl e, orientacinių aplinkos saugos e, rodiklių, kurie išeina už bendro vidaus produkto ribų teikiame biudžeto pasiūlymus ir, kaip jau minėjau, būtent teisėkūros pasiūlymus. Mes ir vietos, ir regioninių lygmenių, taip pat ir jungtinių tautų lygmenių atliekame tą ombudsmeno darbą, atliekame tas funkcijas, kurios yra labai svarbios uh, daugeliui. Turime išsiaiškinti daugybę dalykų, mūsų darbas yra tikrai intensyvus, tačiau negalime veikti izoliuotai. Mums reikia dirbti iš vien su kitomis organizacijomis įvairiais lygmenimis - vietos, regioninių ir jungtinių tautų lygmenių. Uh, atliekam, atliekame įvairias, e, e, įvairius tyrimus, analizės ir bendradarbiavame su šešiamis, septyniomis e, jungtinių tautų šešiais, septyniais skyriais, atliekame stebėseną. Ir mes taip pat norime pabrėžti, kad um, infrastruktūra jau egzistuoja ir sąnaudų atžvilgių mes nesame papildo, papildomai kainuojanti institucija struktūra ir e, būtent tą norime, kad suvoktų visi suinteresuoti subjektai. Dėkoju. Ačiū. Tas pasaulinis ombudsmenas, e, dirbantis e, tvaria, plė, tvarios plėtros klausimais, yra iš tikrųjų labai įdomus aspektas, labai įdomi tema. Aš manau, kad galbūt mes apie tai dar kalbėsime, turėsime galimybę apie tai dar kalbėtis, diskutuoti, o dabar norėčiau steigti žodį poniai Majai Göpel, kuri yra pasaulio ateities tarybos atstovė. Ir mes norime įdėmiai jūsų paklausyti. Dėkoju iš kvietimą dalyvauti posėdėje. Noriu pasakyti, kad mes atlikome tyrimus susijusius su uh, tvarios plėtros vystimo pavyzdžiais ir norėčiau grįžti prie naujosios kartos problemų. Nes mes žinome, kad yra tokių sprendimų, kurie galėtų būti lengvai gyvendinami ir suvaidinti katalizatoriaus vaidmenį, e, skatinant pasikeitimus. Tokių pavyzdžių jau yra. Ir žmogui gatvėje tai būtų tam tikras aiškus pavyzdys, paaiškinant, ką reikia daryti. E, tuomet būtų aišku, e, ponė Thompson minėjo, kad štai žmonėms dažnai kilo klausimas, ir kągi jie tose jungtinėse tautose ten veikia, ką mums paprastiems žmonėms tai duos. Jiems reikia šio atsakymų į klausimus ir būtent ombudsmeno institucija gali ir užtikrinti tą jungtelę, būtent tą informaciją žmonėms ir suteikti, suteikti suinteresuotiems subjektams, suteikti būtent tokią informaciją. Viena vertus, E, mes matome, kokie teisės aktai yra priimami ir kitą vertus, ką jie atneša e, paprastiems žmonėms ir ką atneša neįgyvendinimas tų dalykų, nes yra tokių dalykų, kurie lieka popieriuje, bet niekad negyvendinami. Taigi, tvarūs sprendimai. Tvaraus vystimo pirmajame sustikime buvo pasakyta, kas yra tvari plėtra. Tai yra procesas, kai siūloma pereiti prie prie tam tikrų pereinamųjų adaptuotų sistemų, kurias ir toliau būtų galima gerinti. Tai yra tvari valdysena, tvarus valdymas. Ir tai yra svarbiausias dalykas, kaip mano kolega sakė, svarbu e, nepamiršti svarbiausių vertybių ir to, ką nusprendė mūsų institucijos šiandieną. Visa tai mus ragina suderinti trumpalaikius tikslus su ilgalaikiu planavimu ekonomikos augimo tikslus paprastai būna apibrėžtas konkrečiam e, laikotarpiui. Tai derinama su ekonomikos tvare plėtra. Visą tai yra labai svarbus dalykai. Ir tai yra puikia proga pasiekti žmonės. Mm. E, tai yra ne tik kažkoks žmonių bombardavimas skaičiai, sakant, štai čia netvaru, anas netvaru, tas netvaru. Svarbu, kad žmonės suprastų, kas už kiekvieno skaičiaus slypi, naudojant tuos matavimo vienetus yra paprasčiau žmonėms paaiškinti, koks yra tas bendras kontekstas, bendras paveikslas. Tuo būdu galima kurti naują socialinį kapitalą, kuris mums turėtų būti naudingas. Taigi valdysena yra ištisas procesas. Čia potencialo tebėra daug. Mes galime jį gerinti ir padaryti labiau įtraukiantį. Dar vienas dalykas - politinio nuoseklumo nauda siekiant de decentralizavimo. Na, pagrindas aišku, bendras yra reikalingas, tačiau šalis yra labai skirtingos, jų kultūros skirtingos ir norint priimti konkrečius sprendimus, neįmanoma visiems priimti vienodų sprendimų. Svarbu neužmiršti, kad mes visi siekime ilgalaikės perspektyvos, kad dėtume gyventi laimingi ir geresnėme pasaulyje. Tad štai tai yra tas elementas, kodėl reikalinga daugelio lygių valdysena. Nes primesti sprendimų iš viršaus tik vertikaliai nebūtų geras dalykas. Pažanga buvo konstatuota, buvo lėta ir mes matome, kad tas procesas lėtėja. Kodėl? Todėl, kad viskas vyksta ne taip, kaip žmonės norėtų. E, Eurobarometras atliko tyrimą, kiek žmonės pasitikė, pasitikė Europos institucijomis. 75 procentai respondentų pasakė, kad reikalingos reformos. E, Žmonės taip pat pasisako ir už tai, kad reikalingos reformos, ne, institucijų reformos, net jeigu gali nukentėti dabartinė karta, bet kad ateinančioms kartoms gyventi būtų lengviau. Bet svarbu pasiekti aukso vidurio, nepaukoti dabartinės kartos, tuo pat metu užtikrinant geresnį gyvenimą kitai kartai. Aš manau, kad turime progą kad ir kiek jinai mus, mums bauginanti atrodo, mes turime siekti tvarios plėtros. Dabar tai yra matoma ir žmonės turi suprasti, kad įprastinis verslas ne, nebekuria tų įprastinių apčiuopiamų dalykų, kuriančių gerbuvi žmonėms. Mes dabar sakome, kad esame ryštingai nusiteikę analizuoti tai, kas yra vadinama blueprint. Taigi mes supratome, kad mūsų sistemoje viena iš problemų yra tai, kad neįsiklausoma jaunosios kartos nuomonė. Taigi tie jauni žmonės neturi jokios finansinės ar politinės galios, jie nebalsuoja, tačiau e, būsimosioms kartoms dabar priimti sprendimai turės įtakos. Bus, ta būsimoji karta, apie kurią buvo kalbama pirmojo sustikimo Rijo metu, dabar yra 23-25 metų žmonės. Tad e, mes matome, kad pasaulio ateitis juk priklauso nuo jaunų žmonių. Tad svarbu, kad tie jauni žmonės būtų mūsų sąjungininkai. Svarbu kurti tokius darbo taisyklės, kurios apimtų jau ir vaikus. Svarbu, kad vystant plėtros, tvarios plėtros projektus būtų atsižvelgiama ir į mažiausiųjų poreikius. Galbūt reikėtų pasižiūrėti, kas nuveikiama, nes jeigu žmonės pamato, kad nevyksta nieko, daugelis visuomenių grupių tiesiog nebesidomi tuo, kas gali būti pasiūlyta. Svarbu ieškoti traukos taškų tam tikrų savo sistemose. Svarbu, kad būtų dirbama su vyriausybėmis, su vyriausybės rinktų informaciją, kas ir kaip. E, svarbu, kad būtų atliekamas stebėsenos procesas ir sprendimai priimami decentralizuotai. Džiugu, kad tokios idėjos teigiamos, matau, kad tai yra puikia proga ir potencialas stebėti, kaip procesas vyksta ir gerinti jo vyksmą. Puiku matyti, kaip pasistumė pirmin idėja, kuri buvo gimusi kažkada seniau. Štai komisijoje buvo kalbama nes ne apie ombudsmeno vaidmenį, o dabar matome, kad institucija veikia ir, ir žiūrime, kas ir kaip. Nenorėčiau leistis į labai detalės diskusijas, tačiau manau, kad yra būtina kurti tvarios plėtros tarybas. Galbūt tokios kaip naujos struktūros ir neturėtų atsirasti iš karto. Tačiau dabar vis dažniau kalbama apie e, tvarų augimą, yra kalbama apie tam tikras struktūras. Na, turi būti tam tikra logika, turi būti tam tikras pagrindas tvariai e, plėtrai. Ir kad žmonės suprastų, kad mes esame visa to dalis, e, to dalis ir kad nuo mūsų daug kas priklauso. E, Tuomet galima sėkmingai dirbti, kurti programas ir įtraukti žmonės. Tai nebūtų kažkokie ramšiai, tiesiog reikėtų nepamiršti įvairių lygmenų. Ir ekonomika nebegali toliau būti dominuojančių faktoriumi, svarbu nepamiršti ir kitų. Galime pažvelgti ir jo deklaracijas ir pasakyti, ko vyriausybė siekia, kai buvo planuojama eiti nuo žemiausio vaidmens, vietos vaidmens iki aukštesnių lygmenių. Galime pasižiūrėti, kaip tai žiūrima Europos Sąjungoje, Lisabonos sutartyje yra kalbama apie žmonių gerbuvį. Visą tai yra mums artimos idėjos. Ir manau, be jokios sutarties keitimo būtų galima dėl to sustarti ir kad kartu visiems dirbti. Kolega puikiai papasako apie tai, kaip veikia institucija. Ne visi turi reikiamus įgaliojimus galbūt daryti tai, ką reikėtų, bet institucijos yra sukūriamos ir tai yra svarbiausia. Ir jeigu daugiau aiškumo iš to gauna žmonės, paprasti žmonės, tai nuo to yra tik tai geriau. Dėkoju. Much, Maja. Dėkoju, Maja. Iš tiesų, politika ateities kartoms, jeigu mes pažvelgsime į ekonomiką, tai dažniausiai yra žvelgiama į tris artimiausius mėnesius ar į, ar į metus e, ir, ir politinių sprendimų prieimėjai taip pat nežiūri taip plačiai į ateities kartas, todėl čia nevyriausybinės organizacijos turėtų atlikti savo vaidmenį ir atspindėti tą požiūrį. Iš tiesų buvo išsakyta labai daug idėjų šioje antroje dalyje. Man yra šiek tiek keista, nes yra ombudsmeno idėja. Ombudsmenas turėtų būti tokia kaip ir nepriklausoma institucija. Taip pat yra tam tikros jungtinių tautų agentūros, reikia ko koordinuoti jų darbą, yra kažkokia skėtinė agentūra, kuri tą daro, taip pat yra e, taryba ir UNEP, UNDP, jungtinių tautų organai. Taigi tokia yra struktūra valdymo. Dabar liko laiko dviem ar trim klausimam, jeigu parlamento nariai turi tų klausimų. Matau, kad niekas iki šiol nepaprašė bro, žodžio. Todėl man atrodo, kad to, ta, ta ką mes išklausėme, yra tikrai mums e, naudinga. Mes e, prisiminsime tai, ką girdėjome ir e, prisiminsime tą rudenį, e, kai turėsime pateikti savo poziciją, savo dokumentą. Aš norėčiau kreiptis į ekspertus. Gal jūs dar norėtumėte kažką pasakyti? Prašau, ambasadoriau. Brief comment on something. Trumpas komentaras dėl to, kas, ką minėjo ponas Osborn. Jis kalbėjo apie Braziliją ir biokūrą. Labai trumpai. Buvęs prezidentas Lula sakydavo, kad biokūras yra kaip cholesterolis, yra gerasis ir blogasis. Tad mes manome, kad mūsų biokūras yra tas gerasis. Pirmiausia, todėl kad mes tik nedidelę savo žemės dalį naudojame, apie 1 procentą visos žemės etanolio gamybai. Ir tai nėra subsidijuojama veikla. Tai yra ta gamyba, kur yra rentabili, 7 ir 1 tokia yra rentabilumo proporcija, lyginant su kukurūzais. Maničiau, kad vyno gamyba Prancūzijoje tu, galėčiau teikti, taip turi įtakos miškams Rusijoje. Tai tas būtų tas pats, kaip teikti, kad pas mus auginamas biokūras kenkia labai gamtai. Pirmininkas, ačiū. Dėl biokūro vyko labai rimtos diskusijos, dėl kainų ir taip toliau ir panašiai. Tai gal labiau kontinentė Europai rūpimas klausimas čia kyla susirūpinimo dėl galimų padarinių, na, o Brazilija yra ta vieta, kur vietos daug, erdvės daug. Ar viską jau pasakėm? Ar dar kažkas kažką norėtų pridurti? Reikėtų išsiaiškinti labai svarbų dalyką, o kur pateks tie visi pasiūlymai. Susitikome Stokholme 72, Rijo susitikome, o dabar kaip siekti tos pažangos ir ar pažangos pasiekėm ar ne nuo tada. Kai buvau studentas, žodžio ekologija net nebuvo žodinė. Taigi pažangos, manykim, pasiekę, nes dabar ta žodį žodinė yra. Um, kokia yra pažanga, tai yra tas klausimas, į kurį turime atsakyti aplinkosaugos rodikliai blogėja. Afrikoje jaučiamas tas pablogėjimas. Afrika. Afrikoje žmonių skaičius labai auga, ten netrukus bus daugiau žmonių negu Kinijoje ir Indijoje. Tai yra tas pasikeitimas, kuriam turime renktis. Dar pasirengę nesame. Paskui žmonių, skait, žmonių kiekio skaičius stabilizuosis. Tačiau tam augimui žmonių skaičius turime reiktis jau dabar. Regis, Derekai, jūs išprovokavo biokūro klausimus. Noriu atsiprašyti Brazilijos ambasadoriaus, kad mečiau tokią provokacinę pastabą. Aš manau, kad Brazilijoje šiuo klausimu problemų nėra, nes vietos tikrai daug, nedaug ne vietos užima biokultūro auginimas ir viskas yra tvarkoma teisingai. E, maisto gamybai neturi įtakos šios sektorius plėtojimas. Tad norėčiau pasakyti, atsiprašau ambasadorių ir tikiuosi, kad atsiprašymą priims. Apie ombudsmeno idėją buvo diskutuota. Aš manau, kad prie jos turėtume dar sugrįžti. Tuo pat metu turėtų būti gvildenamos kitos idėjos ir apie jas buvo kalbama jau šį rytą. Tai yra galimybė įkurti teismą, tarptautinį aplinkosaugos teismą, e, kuris prižiūrėtų, kokius sprendimus priima atskiros vyriausybės. Ir manau, kad šiai idėja irgi jau laikas pribrendo, jau reikėtų kelti šį klausimą. Prieš keletą mėnesių šiame komitete turėjom svečių iš Venecijos. Mūsų vienas iš departamentų atliko studiją šiuo klausimu ir vėlgi buvo minima galbūt mintis turėti tokį teismą. Tai aš manau, kad prie tos minties mes dar sugrįšime. Visiems ačiū. Diskusijos buvo naudingos, vertingos, surinkome daug informacijos ir minčių. Ir tikiuosi, kad Rio 20 plus bus sėkmingas formas. Tikiuosi, kad ten diskusijose taip pat susitiksime. Visiems ačiū. Posėdis baigtas. Pirmininkas maloniai padėkoja vertėjams.